Pradėsim nuo trumpo seminarą, e, išklausysime e, svečio pasisakymą, paskui padiskutuosime. Šiek tiek vėluojame, tačiau laukiame, kol susirinks nariai. Pirmiausiai. E, išklausysime pristatymą apie tyrimą dėl lyginamosios analizės e, tarp 2014 metų JAV ūkių įstatymų ir bendrosios žemės ūkio politikos e, rizikos valdymų priemonių. Šie e, du dalykai susijęs su tuo pačiu laikmečiu. Turime E, bendrą žemės ūkio politiką, jav egzistuoja ūkių įstatymas ir e, abu e, šie elementai užsijima kainų kitimo problema žemės ūkija. Taip pat tai susiję ir su žemės ūkio politikos istorija, su tam tikra politinė vizija ir atsispindi požiūrių skirtumai e, rizikos valdyme. E, šiandieną galėsime palyginti rizikos valdymo e, metodus tarp JAV ir Europos Sąjungos. Lyginsime padėtį JAV ir padėtį Europoje. Taip pat e, kalbėsime apie konkrečias išvadas. O paskui e, sieksime užtikrinti deramas priemonės bendroje žemės ūkio politikoje, rizikos valdymo srityje. Tai yra labai svarbus klausimas. Taip pat ir e, spręsdami pajamų klausimą atsižvelgsime į mūsų diskusiją ir išvadas. E, iš ryto kalbėjome apie transatlantinę partnerystę, taigi visai logiška tasa bus ši diskusija. Pirmiausiai suteiksiu žodį ponui Žankortie, kuris atstovauja INRA, Prancūzijos nacionalinio uh, Žemės ūkio tyrimų instituto, jis labai gerai žinomas tiek Prancūzijoje, tiek e, apskritai pasaulyje. E, jis taip pat atstovauja Agrocampus West e, mokyklai žemės ūkio. Labai malonu, kad jūs atvykote ir dabar suteiksiu žodį jums. Prašom. Gerbiamas pirmininkė, ponios ir ponai, labai ačiū, kad mane pakvietėte. Man labai malonu pristatyti darbą, kurį atlikau jums paprašius. Ir malonu, kad man patikėjote šį darbą. Pirmiausiai norėčiau padėkoti ir visiems, kas man padėjo. Vyko daug diskusijų dėl teorinių, praktinių dalykų su įvairiomis Europos e, valstybėmis, su įvairių valstybių atstovais, taip pat ir su JAV atstovais. E, kas yra mūsų darbo tikslas? Palyginti e, abiejose Atlanto pusėse esančias rizikos valdymo priemonės ir įvertinti jų veiksmingumą, bent jau šiek tiek. Dabar aš pereisiu prie anglų kalbos, kadangi skaidrės yra parengtos angliškai, dėl to man bus lengviau uh, kalbėti angliškai, bet jeigu norėsite, atsakysiu į klausimus prancūziškai. Negalime, iš, negalime išversti, nes negirdime, ką sako ponas deputatas. manęs paprašė parengti skaidrės angliškai ir dėl to iliustruoti man e, tas skaidrės bus lengviau angliškai. Iš penkių dalių susideda mano pasisakymas. Pirmiausia, aš norėčiau e, pristatyti konkrečią riziką, bet jeigu norite, aš galiu kalbėti prancūziškai. Gerai, kalbėsiu prancūziškai. Tikriausiai niekas nebus šokiruotas. Nenorėčiau nieko įžeisti. Už tai kalbu prancūziškai. Pirmininkas. Gerbiamas deputatė. Mūsų svečias e, laikosi reikalavimų, kuriuos mes jam pateikėme. Mes norėjome palengvinti e, jo pasisakymą ir nemanau, kad mes e, pademonstruosime ją mažesnę pagarbą, jeigu leisime jam pasisakyti angliškai. Tai yra organizacinis klausimas. Taigi prašau jūsų uh, Aš labai gerbiu prancūzų kalbą, bet nenorėčiau, kad mes dabar pradėtume uh, ginčytis. Bet dirba vertėjai, kurie atlieka gerai savo darbą ir jie galės e, išversti. Mes manome, kad Europos Sąjung, e, Prancūzija ir Europos Sąjungos šalis teigėja ir reikėtų laikytis teisėjai kuros reikalavimų, taip pat atsižvelgti ir į tokius dalykus. Taigi kalbėsiu prancūziškai, sako svečias. Aš e, kalbėsiu apie penkis dalykus. Pirmiausiai pristatysiu konkrečią riziką, apie kurią kalbame. Taip pat pagrindinės valdymo priemonės e, paminėsiu. E, ir paskui konkrečiai paminėsiu JAV ir ES pavyzdžius. Ir baigdamas e, atliksiu tam tikrą e, E, palyginimą ES ir JAV e, ortogolarinę politiką pristatysiu. Ir taip pat e, pačioje pabaigoje pristatysiu rekomendacijas. Žemės ūkiai yra labai daug įvairių pavojų. Kalbame apie rinkos pavojus, pavyzdžiui, kinta kaina žemės ūkio produktų. Uh, Taip pat yra sanitarinė rizika ar tam tikri sukretimai, klimatinė rizika. Ir vis e, dažniau kalbame apie išorinį kintamumą arba vidinį kintamumą. Tai yra kintamumas, kuris persiduoda, pavyzdžiui, iš finansinio sektoriaus arba galime paminėti naftos kainas, kurios vis labiau įtakoja žemės ūkio gamyba ir panašiai. Taigi e, žemės ūkis susiduria su įvairialypė rizika. E, kadangi rizika yra ne vienalytė, e, kai kuri atskirai, pavyzdžiui, pasireiškia kruša, šaltis ar panašiai, tai yra ribotos lokalizacijos pavojus, bet yra ir sisteminė rizika. Pavyzdžiui, kainos nuo kainų gali nukentėti apskritai visi gamintojai. Ir vienos rizikos yra taip pat normalios, įprastinės, kitos yra katastrofiškas, jau labai e, rimtos rizikos. Ir e, egzistuoja atitinkamos priemonės, kurios yra pritaikytos prie tų rizikos rūšių. Ne viena rizika nėra universali. Ir e, matote dabar skaidrė ir e, galima pasakyti, kad tradicinė rizika sprendžiama draudimo dalykais ir finansinės e, rinkos e, istoriškai užsima rizika įvairia. Vis tik tai paminėsiu keletą terminų angliškai savo kalbėtojas. Ir taip pat žinome kooperatyvus jau iš seniai eigiančius, kurie užsima rizikos valdymu, taip pat tarpusavio e, paramos fondai, e, kurie e, sprendžia klimato sukeltas problemas, sanitarnės ir panašiai. Ir apie viešai sektorių, ką galime pasakyti. E, matote e, viršui, kad egzistuoja tam tikros apsaugos priemonės valstybinės, nes esant e, kritiniai situacijai, katastrofa ištikus, valstybė visuomet veikia ir egzistuoja tam tikra fiskalinė politika, kuri šiek tiek švelnina pasiekmes rizikos. Taigi priemonės yra konkrečios specifinės, jos viena kitą papildo ir jas reikėtų derinti. Tai yra ideali situacija tokia būtų ideali situacija. Kokia dabar yra padėtis JAV? E, ten yra labai daug dalykų numinėta, bet kai kurios priemonės tarsi dubliuojasi vienos padengia kitas. Yra e, nepaprastai daug e, priemonių, įvairius draudimo tipai, gamybos draudimai. E, E, finansų sektorius e, plėtojasi jau daugybę metų, nuo 60-mečio. Ir per 20 metų atsirado hybridinė draudimo susitarimai sutartys, kurios susijęs, e, pagal kurias draudžiama ir gamyba, ir e, pajamos. Ir matote, aš centre įrašiau tas hybridinės sutartys, taip pat yra daug e, įvairių kitų sudėtingesnių draudimo rūšių kvadrate, e, sačiakampėje apačioj, bet jūs patys įsiskaitysite į detalės vėliau. O jeigu pasižiūrėsime į tą katastrofinės rizikos dalį, JAV yra parengta prieš ciklinė e, programa, taip pat numatytas viešasis perdraudimas tos galimybės ir esant didelėms nelaimėms yra konkrečiais atvejais teikiama parama išmokos. Ir dabar JAV biudžetas. E, ūkių įstatymos biudžetas e, yra susijęs su ketvirtaja kategorija. Tai yra e, tiksliau išskyrus ketvirtą kategoriją maistas yra biudžetas labai didelis. Jeigu e, pagalbą maistui atimsime, tai pamatysime, kad e, vis tiek lieka labai didelė e, finansavimo galimybė iš viešų šaltinių. Pirmiausiai dėl hybridinių draudimo kontraktų ir taip pat yra įgyvendamos, kaip sakiau, priešciklinės programos ir kitos e, viešos, grinai viešos programos, bet ne privačios ir biudžetas JAV e, užsima privačiais kontraktais, kuriuos remia e, valdžia. Ir rinka yra gana dinamiška. Ko trūksta JAV? Galbūt trūksta tam tikrų fiskalinių priemonių. Aš klausiau JAV atstovų, kodėl nenumatytos jokios fiskalinės priemonės, e, kaip kad, e, pavyzdžiui, prevencinis dalykas – E, man pasakė, kad e, žemės ūkija tai labai sudėtinga ir mes atsisakėme tų diskusijų apie fiskalinį aspektą. Europos Sąjunga. Rizikos valdymas remiasi dviem ramšiais 1305, 1308, 13 metų. Taigi matome, kad yra tam tikra dichotomija. Thank you. Egzistuoja e, tam tikri parametrai e, saugumo priemonėse ir kiti dalykai nėra techniniai. Jie yra diskutuotini, juos galima įtakoti. E, dabar pasižiūrėkime, kai buvo su Rusijos importo draudimu. Vyko daug diskusijų Ir iš išorės žiūrint, man atrodė, kad tos visos diskusijos yra gana sudėtingos ir niekur nevedančios. Taigi yra du ramščiai, juos apibrėžė trys e, straipsniai, 26, 27, 39. Ir e, yra numatytos priemonės, kai yra rimti nuostoliai 39 straipsnis, tai grinai yra 38 straipsnio kopija. Ten kalbama taip pat apie tam tikras priemonės, apie tarpusavio pagalbos fondus, kurie turėtų būti naudojami užtikrinti pajamoms. Nuo 2005 metų mes studijavome daug ką, bet e, nedaug kas iš tikrųjų padaryta, dėl to aš ir sakau, kad situacija yra tokia sustingusi, nes e, buvo kalbėta apie tam tikras priemonės, bet nieko nepadaryta. Toliau, teksto interpretavimas. E, jisai yra labai griežtas, komisija bent jau griežtai interpretuoja reglamento tekstus Mes, pavyzdžiui, Rumunijoje kalbėjome apie tai, kas yra gamybos nuostoliai. Atrodo viskas labai paprasta, bet yra kur kas sunkiau konkrečiai e, išsiaiškinti, kas tai yra, ar kalbam apie apimtis, ar apie apyvartą ir panašiai. Taigi neturime pagrindo e, ir dėl įvairių priežasčių klimatinė, sanitarinė rizika yra labai nevienoda, paimkime šiaurę, e, pietus, rytus, vakarus, dėl to nėra bendros sistemos. Ir e, e, šitoje skaidrėje atsispindi įvairovė Europos Sąjungoje E, Popieriuje kai kas yra, tačiau nebūtinai viskas yra realybėje. Ir jeigu norėtume apibūdinti ES ar apie ES valstybės, tai negalėtume padaryti bendros išvados, nes reikia kalbėti apie atskirus atvejus. E, e, Junknė karalystė, Vokietija panašiau, Prancūzija, Italija, Panašu, Ispanija, Austrija turi e, papildomas sistemas prie ES paramos ir Rumunija neturi e, savo sistemos jokios, taigi yra labai nevienalytė padėtis. Ir aš sakiau, kad politika yra ortogonalinė, aš tą iliustruosiu šiomis lentelėmis. Jeigu pasižiūrėsime į tekstus, jų ilgį, ir pirm, pirmoje lentelėje atsispindi tam tikras procentas ir lyginama, ir taip pat biudžetas, lyginama JAV ir Europos Sąjunga. Ir matome tos pačius dalykus. E, Europos Sąjungoje e, labai daug, labai plačiai kalbam apie pagalbos mechanizmus rizikos valdymą e, E, ir taip pat apie e, saugumo priemonės, bet kaip, ir kaip žinia, tiesioginės išmokos jav yra panau, panaikintos nuo 14 metų. Europos Sąjungoje dėl tiesioginių išmokų e, joms daugiausia dėmesio skiriama kaip, param, kaip parama pajamoms. Tai yra, bet tai nėra rizikos valdymas ekonominė prasme ir ES biudžeto didžiausia dalis nėra skirta rizikos valdymui. Mm, saugumo priemonės 5 procentai ES ir e, rizikos valdymo priemonės tik vienas procentas, tikrai labai nedidelis procentas lėšų numatyta toms priemonėms. Ir mes turėtume kažką daryti, nes ta e, sritis nėra išplėtota. Aišku, čia viskas pateikta labai supaprastė, bet manau, gan iškalbingi tie procentai yra. Taip pat JAV rizikos valdymo priemonės ir saugumo priemonės yra derinamos. Tai yra tie patys parametrai, kurie naudojami apibriežti, kas yra katastrofa ir kas yra rizika susijusi su įprastinė veikla. Europos Sąjungoje aš nematau tokių bendrų apibrėžimų nei pirmame ramstėje, o antrame šiek tiek yra tam tikrų nuostatų, bet labai ribotų. Dabar e, JAV e, politikos stipriai silpniai aspektai. E, pliusas yra tas, kad kuriamos duomenų bazės ir taip pat jau per keletą metų yra sukaupta tam tikras žinių bagažas. Ir man atrodo, kad tai labai svarbu uh, E, ateičiai. O dabar dėl tiesioginių išmokų tai yra tarsi pasidalymas piragu arba pica ir visi nori kuo didesnio gabalo. O rizikos e, valdymas e, leidžia užsitikrinti didesnę gerovę, nes bet kas gali dalyvauti rizikos valdyme. kalbame ar apie paprasčiausiai pinigus, ar apie galimybės geresnės investuoti. E, taip pat, jeigu kalbėsime apie Ameriką, e, sakoma, kad e, Kadilako aps, tipo apsaugos priemonės yra taikomas. Uh, E, aišku, e, JAV pasirinko tokį kelią. Europos Sąjunga. Antras ramstis, 27 straipsnis, 22 draudimas, 69 tarpusavio paramos e, fondai. Kalbėtos atsiprašo, jau kalba šiek tiek per greitai, tikisi, kad spėjama išversti. E, taigi numatyti ir tarpusavio paramos fondai, mano nuomonė, tai yra neblogas pagrindas, tačiau interpretavimas nuostatų kelia problemų, nes visi nori save patraukti skėti, nes nori išvengti problemų. E, komisija kalba taip pat ir apie tarptautinės taisyklės. E, valstybės narės sako, kad E, Europos e, Sąjunga viską daro tarsi gerai, bet visi traukia tą skėtį į save ir tai niekur neveda. Aš e, iš tikrųjų e, galiu pasakyti, gal labai aštrus ta žodis, bet yra aklavietė bendroji žemės ūkio politika šioje srityje, e, taikanti statiškas e, tiesioginės išmokas. Taigi, e, kokia ateitis yra, reikia e, pripažinti, kad tiesioginės išmokos padeda užtikrinti tam tikras paimas, bet neprisideda prie rizikos e, valdymo. Ir dėl to susidaro keletas problemų, kaip kad pavyzdžiui, kaip pasidalyti tą išmokų piragą. Europos Sąjunga ir smulkieji žemdirbiai iš tikrųjų neturi vizijos rizikos valdymo abiejuose ramščiuose, ne viename ramstyje. Ir man atrodo, kad tai yra problema, tai yra du atskiri dalykai, kurie nėra derinami. Pavyzdžiui, katastrofinė e, situacija, įprastinės rizikos valdymas nėra tie dalykai koordinuojami ir nėra deramai valdoma rizika. Jau mes apie tai kalbame du, nuo 2005 metų, bet e, nieko nepadarome, paprasčiausiai tekstai yra nukopijuojami ir perkeliami į naujus dokumentus. E, galima pasakyti, kad įmanoma valdyti riziką, tiksliau neįmanoma valdyti rizikos su fiksuotu biudžetu, jeigu nebus lankstumo, tai negalime kalbėti apie rizikos valdymą. Ir dabar norėsiu pateikti tam tikrų e, pasiūlymų, sugrupavau e, juos į keturias grupės. Pirmoji reikia e, parengti įvairius, įvairias priemonės, instrumentus. Antra grupė rekomendacijų reikia aktyviai įgyvendinti priemonės, ne tik tai rašyti tekstus ir sakyti patys aiškinkitės, kaip juos įgyvendinti. Rizikos E, valdymas ne iš viršaus į apačią turėti, bet e, turi e, per rizikos valdymą pasireikšti solidarumas vietinis ir tokiu būdu turi būti sukurta sistema su bendra tam tikra kepure gaubtu, numatant tam tikras priemonės ES mastu. Taip pat reikia žmogiškojų išteklių ir lankščių finansinių išteklių. Taip pat reikia deramai organizuoti veiklą ES. Dabar pirmoji rekomendacija. reikia derinti rizikos valdymą, pasitelkti ir privačias priemonės, e, remiant viešosioms struktūroms, kaip kad yra JAV. Taip pat reikia panaikinti tam tikras spragas tarp draudimu, kuris apribotas gamyba ir finansinių priemonių. Galima e, e, pajamų stabilizavimo priemonėmis tą spragą užkimšti, bet kol kas nėra tos galimybės. Ir e, reikia taip pat E, numatyti tam tikrus atidėjimus prieš gaunant pajamas. E, tai yra susijęs su mokesčiais ir rizika, pavyzdžiui, jeigu yra geri metai, kaip e, koks mokestis taikomas ir jeigu blogi metai. Fiskalinė pagalba gali būti laikoma kaip kofinansavimas antrajame ramstyje. Taigi reikia plėtoti priemonės. Antra grupė rekomendacijų. Reikia bandomosius e, projektus įgyvendinti. Kodėl? Kaip sakiau, iniciatyvos e, turi pasireikšti vietoje, neteiti iš kažkur kitur. Aš žinau, kad daug kas pasakys, kad reikia prieš cikliškai veikti ir panašiai, tai yra gerai, e, kad reikia galvoti apie aukštesnį lygį, bet aš tuo netikiu e, vietos e, mastu prieš ciklinės priemonės žmonės vietoje gali pasakyti, gerais metais mes galime kai ką atsidėti ir tada pasinaudoti tais atidėjimais, kai ištiks blogi metai. Taigi reikia mobilizacijos vietos lygmenių. Aš žinau, kad Prancūzijoje ir e, kitur yra grupių, kurios tokius projektus gyvena ir būtų svarbu juos paremti. Ir paskui reikia pasižiūrėti, kokias išvadas galima padaryti iš tam tikrų atvejų. E, e, Įvairiuose sektoriuose, pavyzdžiui, vaisių ir daržovių, reikia dirbti originaliai netaiko, netaikyti visiems vienodų priemonių, reikia e, specifinių priemonių. Taip pat galbūt galima e, e įgyvendinti tam tikras priemonės einančias ir iš viršaus, kad būtų galima atlikti tokius e, bandymus. Toliau reikia pakankamų žmogiškų ir finansinių išteklių Aš Noriu pasakyti, kad daugybė valstybių yra daug įvairių tinklų, kurie galėtų padėti, kurie pasirenkia e, keistis patirtimi. Yra ir finansinių išteklių. Ir universitetai labai svarbus. Čia e, reikėtų bendradarbiauti, plėtoti tuos tinklus su universitetais, kad būtų galima plėsti žinias, keistis idėjomis. E, aš kaip akademinio pasaulio atstovas apie tai kalbu. Taip pat reikia e, finansinių išteklių, reikia lankstumo finansinėje srityje. Kalbame apie E, tiesioginės išmokas ir galbūt galima panaudoti tam tikrą dalį tų išmokų ir e, laipsniškai būtų galima mm, e, kaupti rezervus, kurie būtų naudojami perdraudimui. Aš tik tai paminėjau dabar tuos tas tiesioginės išmokas ir nežinau, ar jums tai pasirodys priimtina, galbūt kai kas pašoks savo kėdėje. Toliau e, ramščiai. E, atskirai valdoma rizika nėra tvarus dalykas. Ar galbūt reikia trečią ramstį sukurti, e, bet reikėtų plėtoti rizikos valdymo politiką ir imtis tam tikrų bandomųjų veiksmų. Reikėtų galbūt net agentūros rizikos valdymo reikia techninio e, pagrindo, reikia e, tam tikrų priemonių. Aš pavartoju amerikiečių terminą riziko, rizikos valdymo agentūra, taigi galbūt galima būtų pagalvoti apie tokią agentūrą. Tai būtų struktūra, kuri užtikrintų e, bendrą valdymą ir pirmiausiai galvotų apie trumpalaikę perspektyvą. Pirmiausiai jį turėtų prižiūrėti bandomusius projektus skirtingose valstybėse narėse. Taip pat agentūra galėtų uh, paskatinti keitimosi informaciją tarp skirtingų šalių, plėsti, skleisti žinias. Norėčiau pasakyti, kad G20 e, besivystančiam šalims yra panašią platformą įkūrusi Taip pat reikia e, pasižiūrėti, ar e, valdymo kaštai nebus e, pernelyg dideli ir yra metodai, būdai, kurie leidžia minimalizuoti kaštus susijusius su priemonėmis ir funkcionavimu. Ir taip pat reikia pasižiūrėti, ar tos priemonės pasiteisina Reikia kalbėti apie įvairius klausimus ir aplinkosaugos, klimato kaitos klausimus. Ir e, galvoti apie prevencinės priemonės, e, prisitaikymą prie klimato kaitos pasiekmių ir panašiai. Taigi keturios rekomendacijų grupės. Jos yra, mano nuomonė, naujos. Manau, kad e, kai kurios iš mano rekomendacijų nuskambėjo provokuojančiai, bet e, norėčiau padėkoti Jums uždėmesį ir aš e, esu pasirengęs sakyti Jums iš klausimus. Jako pierwszy poprosił o zabranie głosu pan poseł Luazon. Pirmiausiai suteiksiu žodį ponui Luazon. Prašom. Dėkuoju, gerbiamas pirmininkė, ačiū Jums už pasisakymą ir E, šiandieną e, išgirdę jūsų pasisakymą pamatysime, kad amerikiečiai tikrai remia žemės ūkį ir kad jie labiau protekcionistiškai nusiteikia negu Europos Sąjunga. Ir uh, E, dabar, kai vyksta darybos dėl e, laisvosios prekybos, JAV toliau e, siekia kaip galima geriau apginti savo ūkininkus ir mes turime nepamiršti to dalyko ir tvirtai išreikšti savo poziciją darybose dėl tarp Atlantinio susitarimo. Mes matome, kad mūsų normos kartais yra ultraliberalios, nors ir E, toli siekiančias, mes turime e, užtikrinti e, maisto grandinę, jos saugumą. Europos Sąjunga turėtų užtikrinti ūkininkų apsaugą. Taip pat reikėtų kalbėti labai aiškiai apie mūsų principus su mūsų pagrindiniais konkurentais. Aš e, galiu pasakyti, kad e, daug e, šiandien kalbėjusių per diskusijas dėl transatlantinio susitarimo pasakė, kad reikėtų sustabdyti tą susitarimą, bet manau, kad darybos turėtų vykti kaip galima sklandžiau, kaip galima aktyviau, nes turime aptarti visus aktualius klausimus ir kalbėti apie viską labai aiškiai ir tiksliai. Ačiū. Labai ačiū. Noriu Jūs informuoti, kad e, delegacija iš Slovakijos lankosi pas mus Žemės ūkio ministerijos atstovai ir valstybės sekretorius. Norėčiau pasveikinti Jūs. Malonu, kad dalyvaujate posėdėje. Linkiu Jums gero vizito. Dabar ponė Sanra. Eh, gracias, presidente. Yo... Ačiū, pirmininkė. Tik norėčiau užduoti du klausimus, kad suprasčiau, ar teisingai viską supratau kadangi e, skirėme ekspertui 25 minutės pristatymui. E, tai kągi siūlote? Ar siūlote paimti 10 procentų iš tiesioginių išmokų, iš tiesioginės pagalbos, kad e, galėtume tas lėšas skirti draudimo įmonėms, kad jos galėtų vertinti riziką, ar taip? Toks pirmas klausimas. O antras klausimas būtų toks. Uh, kadangi universitetai padeda e, renkti šios valdymo, šios valdymo priemonės, tai kiek visa tai kainuos, nes atrodo, kad komisija turi darbuotojų ir komisija galėtų atlikti tą darbą, o ne universitetai. Antras jūsų pristatymo tikslas, ar jūs tiesiog stengiatės gauti lėšų, kad universitetai galėtų renkti tas valdymo programas, o trečia, ar mes esame pasirengę e, reguliavimo konvergencijai, kai kalbame apie TTIP? Ponas Ropė. Iš tikrųjų, e, pranešimas pakankamai įdomus aišku jisai mums turbūt ir naujas ir iš tikrųjų kaip ir sakė pranešėjas e, šiandieną turbūt negalima būtų įsivaizduoti kad europoje žemdirbiai galėtų gyventi be tiesioginių išmokų. Bet e, žiūrint į tai, kad kada buvo, sakykime, dvidinėjamos išmokos, ūkiai buvo pakankamai nedideli, perdirbimo įmonių buvo labai daug vienose vietose daugiau kooperuoti kitose mažiau taipogi prekybos įmonių irgi buvo labai daug ir visa tai buvo labai smulku ir tiesioginės išmokos pakankamai sakyčiau gerai veikė ir mm, pakankamai ūkininkai gaudavo neblogas pajamas ir galėjo investuoti ir kurti e, savo ūkį ir užtikrinti savo savo šeimos pajamas ir perspektyvą bet e, kada šiandieną na sakyčiau pakankamai atskirose šalyse įvairiai yra pakankamai sustambėję sakykime lietuvoje yra tik tai keturios e, perdirbimo įmonės kurios perdirba visą produkciją prekybos tinklai tik tai trys tai praktiškai vyksta karteliniai susitarimai tarp tų įmonių ir valstybės institucijos nelabai ir sugeba užtikrinti kad e, perdirbimo ir prekybos įmonės nepasiimtų visos tos naudos ką gauna žemdirbiai. Ir, e, na, sakykime, stebint paskutiniu laikotarpiu, kada e, po rusijos embargo krito e, reiškia eksporto reikalai krito supirkimo kainos ypatingai pieno supirkimo kainos pradėjom stebėti procesą ir gaunasi kad parduotuvėje kainos nekrenta perdirbimo įmonės prekybininkai dirba o žemdirbiui kuris skiriama nacionalinė parama kuris skiriama papildomai buvo iš europos parama e, gavosi kad jinai tiktai sumažėjo nes supirkimo kainas dar daugiau sum, e, reiškia nuėmė sumažino. praktiškai žemdirbiui paliekama tik tai tokia suma pinigų kad jisai nebankrutuotų kad jisai duotų žaliavą tiek e, pieno sektoriui tiek mėsos sektoriui tiek kituose sektoriuose Tai klausimas iš tikrųjų, ar šiandieną e, e šita e, tiesioginių išmokų sistema vienodai visur gali apginti žemdirbį ir jis gali garantuoti savo ateitį, ar gali jaunas žmogus užsiimti žemės ūkiu ar gali jisai planuoti imti paskolas ir planuoti kad jisai dešimt penkiolika metų savo ūkį galės vystyti savo pajamas galės vystyti ir taip toliau ir taip toliau. tai man e, iš tikrųjų e, kyla labai tokie klausimai e, jeigu mes nereguliuojam pagrindinių produktų supirkimo kainų ir e, išmokom e, primokėdami leidžiam e, tarpininkam pasiimti tuos pinigus tai mes praktiškai visais vis savo pinigais kuriuos sumokam į mokesčius jokios labai naudos nepadarom tik tai paremiam turtingą. Tai teko man šiek tiek kalbėti su pienininkų asociacija, kaip tik šnekėjo Amerikos modelį. Dabar kaip tik šiandieną Lietuvoje vyksta pienininkų suvažiavimas ir lietuvos žemės ūkio ministerija pateikė labai griežtą įstatymo projektą kad pradėti reguliuoti kainas kitaip jeigu mes nereguliuojam kainų tada nėra prasmės e, sakykime išmokų sistema praranda prasmę. aš iš tikrųjų manau kad mm, jūsų siūlymai aišku sunku šiandieną suprasti reiškia kaip ten e, keli variantai ir iš kuris, kuris pasirinktų ir kuris duotų variantą bet kažkokį tai žingsnį e, kaip net ir eksperimentą galbūt mums reiktų galvoti šitoje srityje daryti. ačiū. Dziękuję. Bardzo proszę pana posła Dante. Dabar ponas Dantan. Ačiū Jums už pasisakymą. E, mes, e, mūsų komitetas, e, nagrinėjame bendrą žemės ūkio politiką, o tuo pat metu JAV kongresas pademonstravo, kad 2 doleriai investuoti JAV valstybės reiškia, kad JAV ūkininkai gauna 80 centų per riziko valdymo priemonės. Ir e, mes e, matome, kad Ar, ir kaip mes galėtume e, taikyti geresnės e, finansinio valdymo priemonės, kad e, mūsų žemdirbėjai taip pat užsikrintų geresnę padėtį? Bardzo proszę. Ponas Denano. Oui, monsieur le président, moi je voudrais... Euh, Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti profesoriui už jo pasisakymą nes e, labai įdomu pasižiūrėti į lyginamą įtyrimą, į tai, kas vyksta JAV ir Europos Sąjungoje. Bendroji žemės ūkio politika vis tik tai e, pasirodė, kad buvo e, veiksminga ir gera, nes ji leido užsitikrinti mums e, maisto produktais, taip pat mes taikome aiš, e, aukštus fitos sanitarinius standartus ir mes e, norėtume išlaikyti e, tokią situaciją šioje Atlanto pusėje. Ir nežinau, ar visi palyginimai būtų JAV naudai. E, mes tikrai turime pasididžiuoti, pasidžiaugti tuo, ką turime Europoje. Ir neturėtume to pamiršti, bet taip pat tai nereiškia, kad turėtume dabar sėdėti į rankas sudė ir nieko nedaryti. Yra daug e, klausimų ir e, reikia galvoti, kaip bus e, ateityje su bendraja žemės ūkio politika. Mes turime galvoti, kaip spręsti krizinės situacijas, ar tai būtų vietinio masto krizės, ar panašu ir mes turime e, nepamiršti, kad tikslas e, žemės ūkio politikos yra e, pamaitinti europiečius, taip pat galvoti apie tai, kaip išmaitinti planetą ir kad žemės ūkio politika atitiktų šios reikalavimus ir kad žemdirbiai galėtų išgyventi iš savo veiklos. Tai yra labai svarbus. Mums, svarbu, mums reikia ne tik kokybiško maisto, bet ir E, reikia užtikrinti, kad žemdirbiai galėtų deramai gyventi ir užsidirbti iš savo darbo. Ir manau, kad reikia e, dar e, giliau padiskutuoti dėl šių dalykų. Labai ačiū, kad jūs atlikote šį palyginimą dėl 10 procentų atidėjimo iš tiesioginių išmokų vargu, ar kas nors jums pritars, bet iš tikrųjų verta yra kalbėti apie šį aspektą. Dabar panas Dortman. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Ačiū pirmininkė. Šis pristatymas buvo labai įdomus, kadangi tuo metu dabar mums reikia gerai pagalvoti ir tą vidutinio laiko tarpio ateitį ir ilgalaikę ateitį. ateitį E, nesu įsitikinęs, ar būtų galima jums pritarti, kai kalbate, kad draudimo prasme mes nieko neturime. Aš esu iš tokios šalies, kurioje yra daug sudaroma draudimo sutarčių. Mūsų sistemoje yra tam skiriamas bendras finansavimas ir pati sistema gerai veikia. Bet tikrai galėčiau jums pritarti, kai sakote, kad norėdami stabilizuoti pajamas turime dirbti kartu. Ir mes turime galvą arba dabartinę sistemą su tiesioginėmis išmokomis, arba mm, draudimo politiką, bet manyčiau, kad mums reikia rinktis arba vieną arba kitą. Uh, Jeigu pažvelgtume, kas nutiko žemės ūkio sektoriuje per pastarosius keliarius metus, pavyzdžiui, kai kalbame apie tam tikrus pasėlius, tai turėtume įsivertinti kristiškai, savikritiškai ir paklausti, ar visi tie ūkiai veiksmingai panaudojo išteklius. Jeigu taip, tai labai gerai. Tačiau situacija tokia, kad žemės ūkio produktų kaina didės, tačiau bus ir tokių metų, kai ūkiai galės išgyventi ir be papildomos pagalbos, bet bus tokių metų, kai nepavyks to padaryti. E, matome, kaip tai nutinka kai kuriuose sektoriuose, pavyzdžiui, dabar pienininkystės sektorija, kur nėra lėšų ir turime teikti pagalbą. Taigi reikėtų pagalvoti apie tai. E, galbūt JAV sistemoje yra kai kurių dalykų, kuriuos galėtume atkreipti dėmesį ir pagalvoti, e, kaip juos pritaikyti mūsų politikoje per pastarosius metus. Pone Maginės toliau. Ačiū pirmininkė, ačiū už pristatymą. Uh, Mums reikėtų panagrinėti visą tai detaliau, nes nebuvo pakankamai laiko visą, visą tai išaiškinti. 53 puslapyje labai svarbus klausimai, kuriuos kalbate apie biudžetinius skirtumus, kai lyginate JAV ir ES. Mūsų biudžetas yra fiksuotas ir griežtas, o JAV taip nėra, biudžetas yra lankstus. Ir kaip teigiate, atsižvelgiama į rizikos valdymą ir taip pat saugumo e, užtikrinimo priemonės. Ponas Dorfmanas labai e, puikias, puikius dalykus paminėjo. Kai žiūrėsime į ateitį, kai atliksime kitas reformas, tai reikės priimti sudėtingus sprendimus ir mums reikės daugiau vadovavimo, daugiau žinių nei dabar, kad žinotume, kas veikia. Europoje mes turime šeim, šeimūkius, šeim, Mes e, teikiame paramą kaimo plėtrai ir įvairias išmokas kaimo vietovėse. E, ir tiesioginės išmokos yra susijusios su žeme, tokiu būdu tiesiog kapitalizuojamos išlaidos, bet nebūtinai yra pajamų reikėtų atsižvelgti ir į kain, žemės kainas, nuomos kainas, tai visą tai nebūtinai padeda ūkininkams. Kita vertus, kalbate apie tai, kad 10 procentų tiesioginių išmokom skirtų lėšų galėtų būti skirta draudimo politikai. Na, tai yra tokia politinė dilema. Gal galėtumėte patarti, kaip, kokia jūsų nuomonė galėtų būti Europos ateitis? Jūs sakote, kad nėra vizijos. E, mes manome, kad yra vizija. Mes turime ir priemonės, ir biudžetą. Galbūt galėtumėte pakalbėti apie tai, kai jums bus sutikta žodis. Ačiū. Ponės ir ponai, Visi, kurie norėjo kalbėti, galėjo tai padaryti. O dabar norėčiau kreiptis į Žemės ūkio generalinio direktorato atstovą, taigi komisijos atstovas e, kalbės po pristatymo. Ačiū už galimybę išsakyti savo pastabas tokia įdomia tema. E, manau, kad diskusija dėl draudimo politikos e, tai atsispindi įvairiuose atliktose studijuose. Visa tai visiškai pakeistų ūkio, ūkių politiką. Ir tokiu būdu mes labai pasikliautume pasėlių draudimo. Europos Sąjungos, Sąjunga iškyla kitas klausimas ar tikrai visus šiuos metus mes e, komisija kažką praleidome, kurdami ES žemės ūkio politiką, patvirtinsiu, kad ne. Iš tikrųjų, mes išnagrinėjome visą potencialą, išnagrinėjome panašių priemonių poveikį du kartus, 2008 ir 2011 metais, ir padarėme išvadą, kad e, tai ger, geriausiai tarnautų uh, ES interesams, jeigu draudimo klausimai būtų palikti savanoriškų pagrindų e, ir kad tai būtų valstybių narių prerogatyva. Būtent todėl būtų galima paaiškinti, kodėl tam tikrose valstybėse narėse ir tam tikrose sektoriuose politika yra labiau suderinta ir draudimo politikos yra populiaresnės. Kodėl tokia politika yra populiaresnė, sunku atsakyti, yra rinkos vyravimai, už, užtikrina atitinkamą pajamų lygmenį, bet taip pat yra ir biudžetų išlaidų. JAV mokesčių mokėtojai prisima riziką. Ir kadangi kainų sviravimai yra įtraukti į ekonomiką, tai vyksta sviravimai ir pavyzdžiui, ES atveju ES biudžetas absorbuoja tokią riziką. Ir dabar pasaulio priekybos organizacija e, e, apie tai irgi kalba. Galiausiai reikia daug turėti daug duomenų apie ūkius daug administravimo, reikia, kad veiktų finansų rinkos atitinkamosi sektoriuose ir ES trūksta visų šių trijų sudėtinių dalių, bent jau visose valstybėse narise. Be to, jeigu padarysime išvadą, kad e, įtrauktume tuos klausimus, tai būtų galima pasakyti, kad tyrimuose neatsižvelgtai į situaciją, JAV ir ES situaciją. Tos lentelės, kurias pateikite, labai įdomios. E, JAV yra polarizuota struktūra su labai dideliais e, ūkiais ir ypatingai mažais ūkiais. Ir jeigu kas nors įvyktų, tuomet e, nauja apsaugos programa galėtų suveikti. Ta programa padėtų užtikrinti e, tam tikrą maržą visoje JAV. Ir tai reikštų, kad vidutinė pieno kaina būtų tokia visoje, visose Junktinėse Amerikos valstijose. Tokiu būdu e, kartais ūkininkai per daug subsidijuojami, ypač dideli ūkiai o tie, kurie mažiau subsidijuojami, tai yra mažesni ūkiai. Ir tai atitinka tokių programų administracinės išlaidas. Taip vyksta JAV. Tie duomenys, kurie pateikiami e, savivaldybių lygmenių ir šalies lygmenių, yra pateikiami nuo, nuo ketvirtojo dešimtmečio. Europos Sąjungoje yra didžiausias dėmesys skiriamas vidutinio dydžio ūkiams ir sumažinamas e, neigiamas poveikis regioninių lygmenių. Tokiu būdu e, užtikrinamos fiksuotos išmokos ir leidžiamas kainų lankstumas. Ir ar ta politika veikia ar ne, tai, tai reikia vertinti atsižvelgiant į visas politikos priemonės, kai jos veikia kartu, sinergiškai arba nesinergiškai, ar e, parama yra susietoji, ar, ar atsietoji. Ir manyčiau, kad reikėtų e, atsižvelgti į specialistų pateiktus skaičius, tada būtų galima geriausiai pamatyti tuos skirtumus. JAV vis dar priklausoma nuo e, tų prekių eksporto, ar sojų pupelių, ar e, kukurūzų, kurios yra įtrauktos į prekių programas. Ir yra kalbama apie didelį, didelės papildomos vertės produktus, kurie yra labiau vartojami jeigu lygintume su ES žemės ūkiu. Ir į visą tai reikia atsižvelgti, kai lyginame skirtingų politikų veiksmingumą vieno ir kito šalyje. Dėkojame Jums už Jūsų pasisakymą. Deputatai Visi norėjo taip pat paklausė. Dabar kviečiu profesorių Kordie e, ir e, suteiksiu jam žodį. Norėjau padėkoti visiems už jūsų klausimus. Pabandysiu atsakyti į tos jūsų E, klausimus, įsigilindamas į kai kurias labiau. Aš nenoriu pasakyti, kad e, bendrosios žemės ūkio politikos ateitis yra susijusi tik su draudimu, kaip kad JAV. E, minėjau 37, 38, 39 straipsnius. 1305 reglamento straipsnius to ir ten numatyti tarpusavio paramos fondai. Taigi nekalbame apie tai, kad bus pereita prie visiško draudimo. Kai kuriuose klausimuose atsispindėjo toks susirūpinimas. Manau, kad tarpusavio fondų savoka yra europietiška savoka, kuri yra susijusi su žemės ūkio solidarumu Ir tai yra tokie baziniai elementai, e, kurie leis rasti e, sprendimus rytoj. Mes nerasime bendro sprendimo vaisiams, e, daržovėms ar pieno sektoriui, nes padėtis tose sektoriuose skirtinga ir taip pat yra skirtinga padėtis šiaurėje ir pietuose. Ir daugybė šiaip egzistuoja skirtumų ir ar mes dabar pereisime prie visiško apdraudimo sistemos, kur tas draudimas suės visą pelną, tikrai apie tai negalime kalbėti. E, Mok, tiesioginės e, išmokos. Aš girdėjau daug e, gynybos išsakytos tiesioginėms išmokoms, bet kiti sakė, kad tas klausimas taip pat yra ginčytinas nes tiesioginės išmokos susijusios ne tik su gamybos e, elementais sakė, bet ir su kitais dalykais apie tai kalbėjo gerbiamas kolega iš e, Lietuvos, nes e, dalis tų išmokų patenka į perdirbimą, į skirstimą. Ir dėl to nebėra pakankamai lėšų žemės ūkiui dėl to, kad tos lėšos kitur pakliūva. Taigi tiesioginės išmokos neišsprendžia smulkiųjų ūkininkų išgyvenimo klausimo. E, galbūt e, aš e, taip žinau, Romunijos atveju yra labai labai smulkių ūkininkų, kurie nenori kur kas su, labiau sudėtingos sistemos tų tarpusavio paramos fondų, tai galbūt tam tikrai grupiai e, ūkininkų reikia paprastos tiesioginių išmokų sistemos. Tačiau e, didžiai daugumai ūkininkų, kurie yra šiuolaikiški, kurie galvoja apie ateitį, jiems reikia ir ateities priemonių. Ir e, nereikia kalbėti apie tą tiesioginių išmokų piragą, kur vienas nori kuo daugiau. Ir reikėtų su turimomis lėšomis laipsniškai plėtoti rizikos valdymo sistemą, kuri leistų e, deramai atlikti investicijas. Buvo kalbama ir apie stambius e, gamintojus, apie masinę produkciją. Rumunijoje, žinau, yra viena grupė 20 tūkstančių hektarų. Ir e, taip pat yra ūkių, kurių dydis yra vienas hektaras. Taigi negalima kalbėti apie vienodą sistemą visiems. Kai kurie ūkiai turi investuoti e, tam, kad galėtų užsitikrinti tam tikrą kiekybę. E, kai kas originaliau ieško sprendimų, pavyzdžiui, tiesioginis pristatymas, tiesioginė prekyba, tiesioginiai pardavimai, bet e, reikia galvoti ir apie ateitį, ir apie rizikos valdymą šiame kontekste, nes tokiu būdu visiems atsiranda tam tikrų galimybių. Nebereikia to pirago e, dalytis kaip dabar, visi galės e, jo gauti. E, e, viena yra JAV e, sistema, kita yra tradicinė Europos Sąjungos sistema ir tai susijusi su tam tikromis draudimo išmokomis. E, tarpusavio paramos fondai, pavyzdžiui, esant keliems blogiems metams ar blogai paėčiai iš eilės, e, negalės padengti tiek nuostolių, kiek gali draudimo bendrovė. Ir e, e, norėdamas išvengti tokios situacijos, tos tarp, tie tarpusavio paramos fondai tada turėtų galvoti, kaip apsisaugoti nuo to, kaip užsitikrinti galimybę uh, E, valdyti riziką. Ir taip pat, e, kas yra kompensuojama, tai yra e, sprendimas. Ir tai labai svarbu yra vietos mastu, vietiniam solidarumui katastrofų atveju, kai 30 procentų netenkama produkcijos, tuomet jau įsijungia valstybė, bet Reikia galvoti apie tokias nedidelės tarpinės priemonės, kuris leistų pereiti nuo tiesioginių išmokų sistemos. Aš galbūt e, kai ką čia perdedu šiek tiek, bet noriu pasakyti, kad nuo senos prie naujos sistemos peinant reikia pasitelkti rizikos valdymų sistemos solidarumą. Ir daug ūkininkų pritartų tokiam požiūriui pirmajame klausime e, buvo pasakyta apie tos 10 procentų, ar tai bus atimta iš ūkininkų ir bus skirta tie 10 procentų maitinti draudimo bendrovėms. E, ne, taip nėra. Ir taip pat buvo sakoma, pasakyta dėl universitetų. Universitetai, aš su Rumunija e, daug dirbu, atlieka įvairiausius paskaičiavimus mes e, darome tam tikras imtis, atliekame tam tikrus paskaičiavimus pagal tam e, tikrą vietovę ir taip toliau. Tai nėra e, kažkoks noras universitetams išsimaitinti iš tų pinigų. Mes norime visi bendrai siekti tam tikros pažangos. Komisijos atstovas kalbėjo apie tai, kad jav egzistuoja labai daug duomenų, duomenų bazės apie istoriją, apie uh, ūkių veiklą per daug metų. Ir mes e, turime iš tikrųjų kaupti žinias, bet e, ir tokiu būdu mums visiems ilgainiui bus geriau. Iš tikrųjų, nereikia e, paprasčiausiai atimti iš žemdirbių pinigų ir universitetam ar e, draudimo bendrovėms jų atiduoti. Aišku, yra didelis skirtumas tarp smulkių ūkininkų, kuriems tikriausiai e, reikia tų tiesiog išmokų ir toliau, ir e, didelių įmonių, kurios yra pasirengusios dirbti kitaip. Kalbėta buvo apie rinkos galę, apie e, pinigus, kurie e, didiesiems tinklams e, tenka, o ne patiems ūkininkams. Ir ta sistema nėra veiksminga. Taip pat viešų lėšų pervedimas ūkininkams, aš nežinau, ar gerai supratau jūsų klausimą, bet JAV kiekvienas doleris dažnai sakoma, e, reiškia 2 dolerius ūkininkams, investuotas 1 doleris, tiksliau draudimo bendrovėms. E, JAV e, labai stipriai yra remiami ūkininkai, bet situacija yra, vaizdas yra labai sudėtingas. Galiu Jums pasakyti, kad E, Europos Sąjungoje, e, kur yra e, numatyta 65 procentai pagalbos. Jeigu, pavyzdžiui, 3 ar 3,5 eurų, ar 35 iš 100 eurų įdės ūkininkas ir jeigu ūkininkas patirs nuostolius, jis gaus 100. Nes 65 procentai numatyta valstybinės pagalbos Ir e, galima e, sakyti, jeigu ūkininkas įdės 6 eurus, tada jis dar daugiau gaus. Būtent panašiai yra galvojama JAV. Pirmininkas nutraukė e, kalbėtoją. Kas tuos pinigus turi mokėti, kad žemdirbys galėtų du kart daugiau gauti, negu kad investavo. Kas iš kur atsiras tie kiti pinigai. Aš greitai pasakysiu, kad žurnalistai išgirstų. E, Europos Sąjungos tekstuose, jeigu daugiau e, prarandama gamybos negu 35 procentus, tarpusavio paramos fondas, aš kalbu dabar apie 38 straipsnį, kompensuos 100 eurų ir iš 100 eurų 35 eurai bus pradinis ūkininko paties įnašas, o 65 eurai bus iš uh, viešųjų lėšų. 25 procentai e, valstybių narių, o e, likus dalis iš ES. Taigi 35 procentai uh, iš ūkininko, 100 atgal. Uh, ir už 3 eurus aš gaunu 6 eurus viešųjų lėšų. Galima, aišku, supaprastintai viską skaičiuoti, tai neatspindi um, sistemos e, realumo arba realios sistemos. Aišku, reikia atsargiai mm, kalbėti apie tos skaičius, nekartoti jų e, be perstojo, nes ne visuomet e, jie yra tikslus. Taip pat buvo kalbama apie trumpalaikę, ilgalaikę perspektyvą ir ką reikėtų daryti, kaip spręsti dabartinę padėtį, kaip iš jos išeiti. Rizikos valdymo e, e, ypatybė yra ta, kad reikia tam tikros e, patirties, negalima per naktį, per dieną visko pakeisti, reikia mokytis, reikia e, sukurti tam tikras sąlygas, reikia pasižiūrėti, kaip kažkas veikia, kaip kažkas pasis, pasiteisina. Reikia remtis tam tikrais e, istoriniais dalykais. Ir mes negalime per vieną dieną visiškai pakeisti sistemos. Reikia pagalvoti, kokie būtų pereinamieji laikotarpiai ir tada pradėti dirbti. Tai susijęs su mano rekomendacijomis. Reikia, kaip aš jau ir sakiau, tam, kad mes norėtume e, sudaryti sąlygas kažkam e, vystytis, reikia leisti tam tikroms grupėms e, kažkokius dalykus, kažkokias programas išbandyti. E, pavyzdžiui, e, jeigu norima tam tikromis sąlygomis e, sukurti tarpusavio paramos fondą vaisių ir dažovių sektoriuje, tada leisti tiems norintiems tokį fondą kurti ir pasižiūrėti, kaip viskas veikia, paskui pasidalyti patirtimi ir pasižiūrėti, kokios bus išvados ir paskui jas toliau plėtoti nereikėtų tikėtis revoliucijos rizikos valdybos srityje, bet e, reikėtų kalbėti apie evoliuciją. Reikia aiškinti ūkininkams, e, kodėl reikia daryti kažką ar keisti kažką, koks yra, e, dėl ko reikia taip daryti. Taigi neįvyks viskas per vieną dieną. Taip pat e, reikia investuoti į žinias. Tai labai svarbu. Nesidalyti tiesioginėmis e, išmokomis kaip pica, aš noriu dar daugiau, dar didesnio gabalo, bet reikia plėtoti žmonių gebėjimus, e, paėgumus deramai, gerai investuoti. Ir jeigu laipsniškai bus mažinamos tiesioginės išmokos, e, tai nekels e, didelių problemų, nes mažiau pajamų gaus tarpininkai, e, perdirbėjai, o ūkininkas tik tai ne, ne taip stipriai pajus tą mažinimą. Aš tikiuosi, kad daugiau ar mažiau atsakiau į klausimus, tikriausiai tie, kurie pateikė juos, yra patenkinti. Manau, kad būtų dar daugiau norinčių paklausti, bet neturime daug laiko. E, galime taip pat pasakyti, kad bendroji žemės ūkio politika keičiasi ir mes vis dažniau e, kalbame apie finansinės priemonės, jų naudojimą. Taip pat reikia kelti klausimą, ar bendrijos priemonės e, turi pakeisti nacionalinės priemonės, e, papildančias ūkininkų pajamas. Iš kažkur turi ateiti tos finansinės priemonės, jos turi būti lankščios. Ir e, sumos negali būti fiksuotos, nes padėtis keičiasi. Kartais reikia daugiau, kartais mažiau. ir pagalba turi būti individualizuojama, priderinta prie atskirų ūkininkų poreikių. Bendra sistema nepasiteisina. Reikia e, kaip galima daugiau informacijos sukaupti apie ūkius ir pritaikyti, priderinti paramą. Tokiu būdu bus išvengta ir sukčiavimo. Reikia kaupti žinias, kaupti patirtį Ir manau, kad bendroji žemės ūkio politika dar yra tik tai savo kelio pradžioje. Labai ačiū Jums už Jūsų e, pasisakymą, Jūsų rekomendacijos mums e, tam tikrą prasme nušvietė tolesnius e, veiksmus, tolesnį mūsų kelią. Ačiū Jums, gerbiamas profesoriau. O e, dabar perėsime prie kito darbo tvarkės klausimo negalime e, dėje e, skirti e, daug laiko šiems klausimams. Jums labai dar kartą dėkoju ir skelbiu kitą darbo atvarkės punktą. Tai yra komisijos pasisakymas, pareiškimas apie tiesioginių išmokų įgyvendinimą valstybėse narėse. Mūsų komisijos nariai dažnai kritikuoja e, tai, kad nepaprastai sudėtinga yra tiesioginių išmokų naujoji sistema. Ir e, mūsų svečias, ką tik kalbės, paminėjo šį klausimą. Jis e, pasakė, kad dabar esame aklavietėje. Turime daug e, nuogastavimų susijusių su tiesioginėmis išmokomis. E, kalbėjome apie tai, kai kalbėjome su komisijos nariu Hauganu, o šiandieną ponas Pieras Basku pristatys mums naujausią informaciją apie tiesioginės išmokas. Norėčiau pasveikinti Jūs, ponė Basku, ir suteikti Jums žodį. Much, Ačiū pirmininkė. Kaip sakėte, tikrai daug buvo kalbama apie būsimus politikos instrumentus, bet reikia valdyti riziką. Per e, pastarąją valandą mes kalbėjome daug apie tiesioginės išmokas ir potencialę tų išmokų ateitį. Na, o dabar aš kalbėsiu maždaug 15 minučių, kaip supratau, tiek laiko man skirta ir per tą laiką pasistengsiu pateikti faktinę apžvalgą, kaip nauja tiesioginių išmokų sistema bus įgyvendinta remiantis valstybių narių komisijai siunčiamais pranešimais. Ir tai yra, šis procesas baigėsi ir mes tikimės, kad vėliau jis bus peržiūrėtas, bet Dabar jums pristatysiu gana tokia, tokį konsoliduotą vaizdą apie būsimą tiesioginių išmokų sistemą ir apie naują reglamento, reglamento bazę. E, įsigyvendina šių metų, šis dokumentas bus įgyvendinamas šių metų pabaigoje ir tokiu būdu jūs turėsite bendrą apžvalgą dėl to, kaip bus įgyvendinama ši būsima tiesioginių išmokų sistema ir kaip tos išmokos, e, išmokas gaus tiesioginiai naudos gavėjai. Pirmiausia, norėčiau priminti jums, koks buvo procesas po to susitelksiu į svarbiausias pranešimų sudėtinės dalis, dalis dėl žalinimo ir dėl kitų tiesioginių išmokų dalių. E, keletas žodžių e, tokio atsiprašymo valstybės narės teikia pranešimus atsižvelgdamos į savo e, politikos e, priemonės ir to, tie pranešimai turėjo būti pateikti sausio 23 dieną ir šie pranešimai, e, šių pranešimų komisija netvirtina. Taigi, kai dėl procedūros norėčiau priminti, kad komisija neturi įgaliojimų e, tų pranešimų patvirtinti arba juos atmesti. Taigi jie yra tik tai politinio sprendimo pasiekmė. Norėčiau paminėti dvi išimtis. Pirmoji išimtis yra susijusi su savanoriška kompleksinė parama, jeigu valstybė narė nutarė skirti daugiau nei 13 ar 15 procentų e, viso voko savanoriškai kompleksiniai paramai, tuomet komisija patvirtina arba atmeta, o kai dėl žalinimo ekvivalento irgi yra formali vertinimo procedūra ir tuomet komisija turi priimti sprendimą ir informuoti valstybės narės E, dėl to žalinimo ekvivalentiškumo mechanizmo, ar jam pritarė ar nepritarė. Taigi komisija neprit, ne, nevertina niekaip tų valstybių narių pateiktų pranešimų ir e, pastaruoju metu tiesiog komisija stengiasi įvertinti, ar tuose pranešimuose yra viskas pateikta, ar jie yra nuoseklus ir taip pat buvo stengiamasi užtikrinti, kad valstybių narių pateikti pranešimai atitiktų naują reglamentavimo bazę dėl tiesioginių išmokų. Ir aš galėčiau pasakyti, kad buvo maždaug šimtas susitikimų su įvairiomis valstybių narių agentūromis. Taigi mes labai intensyviai su valstybėmis narimis keitėmis informaciją per paskutinius aštuonis mėnesius valstybėms narėms rengiančios pranešimus. Na, o šioje skaidrėje matote santrauką, dėl kokie buvo priimti svarbiausi politiniai sprendimai, bet dabar aš kalbėsiu apie tuos mechanizmus, apie e, lankstumą tarp rankščių, apie e, savanorišką kompleksinę praramą ir kitas savanoriškas schemas. Pirmiausia, pradėčiau nuo e, lankstumo, ta ramščių perkelimo iš vieno ramščio į kitą. Valstybės narės gali perkelti išmokas iš pirmo ramščio į antrą ir iš antro ramščio į pirmą. Ir kaip matote šioje lentelėje, tai kai kalbame apie pirmą ir antrą ramstį, 11 valstybių narių nusprendė perkelti. E, sumas į antrąjį ramstį ir tai sudaro 6,4 milijardų eurų, o penkios valstybės narės nutarė skirti, perkelti e, iš antrojo ramščio lėšas į pirmą ir tai sudaro 3,4 milijardų eurų ir tai yra e, tos šalis, kurios nurodytos lentelės apačioje. Taigi matote, kad iš viso iš pirmo į antrą ramstį buvo perkelta 3 milijardai, taigi maždaug 500 milijonų eurų per metus. Ir šioje lentelėje mes tengiamės apibendrinti svarbiausius politinius sprendimus, kuriuos prieimė valstybės narės įgyvendinamos naują tiesioginių išmokų sistemą žiūrėdami šią lentelę, matome, kad 10 valstybių narių, kurios įgyvendino tą posistemę iki 2014 metų ir toliau taip darys iki 2020. -ųjų. Matome, kad šešios e, valstybės narės e, nutarė e, pagrindinę mokėjimų schemą E, vykdyti pagal 23 sistemą, tai 23 e, straipsnį, tai Prancūzija, Suomija, Jungtinė karalystė, Vokietija, aštuonios šalis, valstybės narės pranešė apie perskirstytus mokėjimus. Tai reiškia, kad atsiranda galimybė skirti kita, kitas tiesioginės išmokas ir iš tų aštuonių valstybių narių šešios pasinaudojo tokių išmokų galimybę ir neįgyvendinau privalomo mokėjimo sumažinimo mechanizmo. Ir tik viena šalis pasinaudojo tokią galimybę suteikti atsietąją paramą teritorijoms, kuriuose yra gamtinių kliučių, tai yra Danija, o 27 valstybės narys iš 28 pranešė apie savanorišką e, susietąją paramą, o 15 valstybių narių prieimė sprendimą įgyvendinti mažų ūkininkų schemas, 15 valstybių narių iš 28 ir iš jų dvi šalys iš tų 15 nutarė įgyvendinti mažų ūkininkų, mažiems ūkininkams skirtas schemas, o visos kitos nutarė skirti mažiems ūkininkams tam tikrą fiksuotą išmoką iki 2015 metų arba paskirstė ją iki 2020. Taigi tai, tokie politiniai sprendimai buvo priimti. Jeigu pasižiūrėtumėte, ką tie sprendimai reiškia, kalbant apie biudžetinius e, asignavimus, kiekvienai valstybei nariai, tai šioje lentelėje pamatysite, kad 30 procentų nacionalinio voko bus skirta netiesioginėms išmokoms ir mes manome, kad tai, tai laikome tai savanorišką susietoji parama ir mes tai sudaro 10 procentų visų tiesioginių išmokų, kurios yra paskirtos ūkininkams. Jeigu pasižiūrėtume, kas dar liko, jeigu būtų galima tai pasakyti, bazinėje mokėjimų schemoje, e, kas atitinka tuos bazinės atsietasis išmokas, tai matome, kad tai sudaro 55 procentus viso nacionalinio voko Taigi kyla klausimas, kur tie 23-92 procentai atsietosios paramos, atsietojo mokėjimo, tai sudaro 55 procentus, 12 Maltoje, 38 procentai Lietuvoje, iki 68 procentų Airijoje, Niderlanduose ir Luksemburgė. Taigi e, buvo perskirstytos tas visas biudžetas skirtas tiesioginėms išmokoms pagal skirtingus lygmenis. Ir mes matome, kad kai kurios valstybės narės nutarė įgyvendinti tokias sistemas ir tas tie procentai, kurie buvo skirti procentinė išraiška, skiriasi nuo 5 iki 15 procentų. Jeigu pasižiūrėtume į mokėjimo mechanizmo sumažinimą, tai galėtume pasakyti, kad devynios valstybės narės nutarė e, įvesti 100 procentų sumažinimą e, maksimaliai sumai nuo 150 tūkstančių iki 600 tūkstančių eurų ir jūs matote tas sumas, kurios prie skirtingų valstybių narių, 15 valstybių narių kreipėsi ir paprašė tik mažiausio privalomo 5 procentų sumažinimo BPS nuo 150 tūkstančių eurų ir bendras e, šio mokėjimo mechanizmo sumažinimo produktas sudaro 550 milijonų eurų per kitus penkerius metus ir ši suma yra šiek tiek didesnė nei 100 milijonų per metus, o tai yra labai kuklų skaičiai, jeigu palygintume su tiesioginiu biudžetu, kuris sudaro 42 milijardus eurų per metus. Jeigu pažvelgtume į bazinę mokėjimų schemą, tai matome, kad šešios valstybės narės pasinaudojo šią mokėjimų schemą Jeigu kalbėtume apie vidinę konvergenciją, tai iš 18 valstybių narių, kurios įgyvendino bazinę e, mokėjimų schemą, septynios valstybės narės e, pasinaudojo fiksuotą sumą Vokietija, pra, Prancūzija, Malta, Anglija, 2015 Niderlandai, Austrija, Škotija, Velslas, Velsas iki 2019 kad būtų pasiekta ta suma iki 2020 metų, o kitos valstybės narys įgyvendina BPS ir dalinę konvergenciją ir dauguma iš jų 11 valstybių narių paprašė galimybę sumažinti tą sumą, sumažinti bazinės išmokos vertę iki 30 procentų. ir apskritai visoje ES matome, kad 10 procentų iš viso voko bus paskirta savanoriškai susietai paramai. Ir kaip matome šioje lentelėje, devynios šalis paskirs mažiau kaip 8 procentus viso voko savanoriškai susietai paramai ir 11 valstybių narių iš 13 ar 15 procentų, jeigu atsižvelgtume į pasėlius. 3, 3, 3, dėl trijų valstybių narių komisija patvirtino Belgi, dėl Belgijos, Suomijos ir Portugalijos, o kitos valstybės narės nepaminėtos šioje skaidrėje - Malta 57 procentai nacionalinių voko Maltoje bus skirta savanoriškai susietai paramai o Vokietijoje 0 procentų. Jeigu pažiūrėtume į skirtingus sektorius, tai pamatytume e, skirtingus sektorius, tai matome, kad iš viso ES lygmenių yra 259 savanoriškos susietosios paramos priemonės. Ir Aš galėčiau pasakyti, kad jos pagal sektorius pasiskirtę maždaug vienodai, maždaug vienodai pasiskirstę ir pagal šalis, bet jeigu pažvelgtume į absoliučias vertės, tai pamatytume, kad gyvulininkystės sektorius ir turbūt nenustepsite per kitus septynerius metus absorbuos didžiausią liūto dalį savanoriškos susietosios paramos, kadangi 42 procentai bus skirta jautienos sektoriui, 20 procentų pienininkystės sektoriui e, e, ir 12 procentų avininkystės ir oškų pieno sektoriui. Ir E, kita dalis gaus gyvulininkystės sektorių. Čia 2015 metų duomenys, iki 2020 jie šiek tiek pasikeis, bet svarbiausi dalykai e, pagal sektorius yra atspindėti ir e, bus gana stabilus per kitus šešis mėnesius. Na, o dabar pasižiūrėkim į e, aktyvus, aktyvių ūkininkų nuostatą ir kokios veiklos yra neigiamame sąraše, vairios paslaugos matome. Šioje skaidrė matome, kad aštuonios valstybės narės nutarė į, į dar pridurti kai kurių veiklų, įtraukti kai kurias veiklas į šį sąrašą, tai Bulgarija, Vokietija, Malta, Rumunija ir Škotija. Ir ta veikla yra paminėta Taip pat šešios valstybės narės priėmė sprendimą e, įgyvendinti e, e atlikti tam tikrus testus ir e, kalbant apie tiesioginę paramą, kad būtų galima sutelkti tas tiesioginės išmokas ir skirti jas tiems gavėjams, kurie atlieka žemės ūkių susijusią veiklą arba pagrindinę veiklą, kuri, jeigu jų pagrindinė veikla yra susijusi su žemės ūkio veikla. Na, o dabar pažvelkime į žalinimo dalį, į tiesioginės išmokas ir daug buvo apie tai diskutuota pastaraisiais metais ir šioje skaidrėje mes pasistengėme apibendrinti svarbiausius politinius sprendimus susijusius su žalinimu. Kaip matote, kairėje lentelės pusėje penkios valstybės narės pateikė pranešimus, informavo apie grinin, žalinimo mechanizmus, kitos valstybės narės nutarė įgyvendinti e, programas regioninių lygmenių. Prancūzija, Belgija, Junktinė karalystė, dvi valstybės narės nutarė aktyvuoti ekologinės svarbos vietovės ir tik Lenkija ir Niderlandai, o dešinėje pusėje šioje lentelėje matote, kad keturios iš penkių šalių kurios atitinka tuos kriterijus, kad galėtų, turėtų gauti išimtis miškams, jos nutarė gyventinti tas priemonės, tai Estija, Suomija, Latvija ir Švedija. Tik Slovenija nutarė e, neįgyvendinti šios išimties miškams. Na, o šioje skaidrėje matote, kokie yra e, trys skirtingi žalinimo įpareigojimai. Iš e, dvi šalys pasitelkė sertifikavimo sistemas, trys naudojasi aplinkos saugos priemonėmis iš antrojo ramščio ir šioje skaidrėje matome, kad pagrindinė žalinimo praktika, kuri yra šio mechanizmo tikslas, yra įpareigojimas. E, e, kultū, įvairinti kultūras. Ir jeigu pažiūrėtume į ekologinės svarbos e, vietovės, tai matome, kad yra dešimt tipų, dešimt kategorijų tų ekologinių požiūrių svarbių vietovių ir aštuonios ir devynios, devyni kraštovaizdžio bruožai, taigi matome ir aštuoniolika įvairių galimybių ir valstybės narės uh, labai skirtingai e, pageidauja rinktis iš tų skirtingų rūšių. Šešios valstybės narės nutarė apriboti ekologiniu požiūriu svarbes vietovės ūkininkams, kad galėtų gyvendinti žalinimo įpareigojimus. Tos valstybės narės paminėjo Austrija, Latvija, Niderlandai, Slovenija ir Ispanija. 30 valstybių narių nutarė e, pasinaudoti kitokiomis galimybėmis ir jeigu pasižiūrėtume į skirtingas kategorijas, tai pamatytume, kiek tų valstybių narių pateikė, praneš, pateikė pranešimus dėl skirtingų rūšių ekologinių požiūrių svarbių vietovių, dėl žemės panaudojimo ir, kaip matome, tokie yra valstybių narių pasirinkimai. Jeigu pažvelgtume į konkrečius e, kraštovaizdžio bruožus, ypatybės, tai matome, kad yra devynios, devyni skirtingi kraštovaizdžio, devynios skirtingos kraštovaizdžio ypatybės. Ir tie valstybės narės irgi skirtingai rinkosi. Yra e, medžių, laukų, medžių juostomis ir taip toliau. Ir visi, visa tai yra siekiant įgyvendinti ekologinių požiūrių svarbioms vietovėms nustatytus kriterijus. Valstybės narės skirtingai įgyvendino ekologinių požiūrių svarbių vietovių nuostatas, turint galvoje tuos tipus valstybės narys galėjo remtis 45 deleguotųjų aktų straipsnių arba galėjo naudotis tomis taisyklėmis, kurios yra nurodytos kompleksinėje panar, pa, pa, paramoje ir kaip matote, tik tai penkios valstybės narės e, pasitelkė 45 straipsnį, o didžioji dauguma valstybių narių rinkosi kraštovaizdžio bruožus, didžioji dauguma ir jos pasitelkė abejomis apibrieštimis ir taisyklėmis. Ir deleguotojų aktų, ir kitomis taisyklėmis. Na ir paskutinė skaidrė. Pabaigai norėčiau pasakyti, kad tai yra susijęs su nuolatinėmis pievomis ir e, aplinkosauginių požiūrių jautriomis vietovėmis. E, kaip matote, kai dėl Natūra 2000 vietovių aštuonios valstybės narės nutarė pas, priskirti visas pievas Natūra 2000, e, kad tai būtų aplinkosauginių požiūrių e, svarbios pievos, penkios valstybės narės tik nuo 50 iki 100 procentų, e, o kai kurios, dėl kai kurių valstybių narių duomenys dar reikės patikrinti. Dėl šio įpareigojimo keturios valstybės narės nutarė paskirti e, aplinkosauginių požiūrių svarbės e, pievas ne Natūra 2000 vietovėmis. Keturios valstybės narės e, nutarė, kad tai nebus įtraukta į Natūra 2000. Tai yra Čeki, Čekijos Respublika, Luksemburgas, Latvija ir Velsas. Taigi toks mano pristatymas. Pasistengiau pateikti labai plačią apžvalgą. Suprantama, galima kalbėti dar detaliau apie visus šios aspektus, bet aš tikiuosi, kad šis pristatymas leido susidaryti bendrą vaizdą dėl to, kaip ateityje skirtingose valstybėse narise bus įgyvendinama tiesioginių išmokų sistema. Bardzo dziękuję za tą ciekawą prezentację. Myślę, że Ačiū labai už tokią tikrai įdomią prezentaciją. Be abejo, tikrai norėtume gauti ir daugiau informacijos, daugiau detalių. Aš esu tikras, kad ponas Desas norės pasisakyti pirmasis, kad e, išsakytų dar kitas detalės. Prašom. Ja, dank, Ačiū labai, ponė pirmininkė. Ačiū taip pat mūsų svečiui už pristatymą. Na ir išklausęs šią ataskaitą, matau, kad vis mažiau galimybių turėsime kalbėti apie bendrosios žemės ūkio politiką, nes kalbant apie šios reformos skirtumus įvairiose skirtingose valstybėse narėse, regionuose, jie yra itin dideli ypač velgiant į pastarųjų 20 metų laikotarpį. Ir tai reiškia, kad konkurencija Europoje taip pat bus itin iškraipyta. Na ir be abejo, tie skirtumai greičiausiai išliks iki pat 19 ar 20 metų. Kalbant apie Vokietiją e, ir apie mano konkretų regioną, e, 2019 metais visi Vokietijos regionai gaus tokias pat išmokas. Tad pavyzdžiui, mano gimtasis regionas gali nukentėti ir yra ir tokių regionų, kurie dabar gauna nedidelės išmokas, o nuo 2019 metų visos tos kompensacinės išmokos bus sulygintos. Ir man tai atrodo gana sąžininka, ypač tiems regionams, kuriems dabar netaip gerai sekasi. Tačiau kalbant apie likusius Europos regionus, situacija gali būti nevienoda. Na, Vokietija 1,5 milijardo eurų bus e, pervesta iš tų regionų, kurie augina pasėlius, prie e, tiems regionams, kuriuose vyrauja pievos, tai iš esmės yra pieno gamintojų regionai. Ir tai daugiausia galios mažiems augintojams, tai yra iki 30 hektarų turintiems žemės. Dabar buvo 46 hektarai Na ir be abejo visą tai tiesiog atspindi dabartinę europinę politiką. Ir manau, kad prie šių klausimų turbūt dar ateityje grįšime ne kartą. Tačiau kalbant apie vykstančią žemės ūkio reformą, už kurią ir mes iš dalies esame atsakingi, aš jau buvau perspėjęs, kad e, bus vis didesnių e, konkurencijos iškraipimų, lyginant su padėtimi praeitėje ir mes to tiesiog neišvengsime. Ačiū labai. Dabar žodis ponėje Gilerai, prašau. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Tikrai labai įdomi prezentacija, kurią išklausėme. Ji parodė, kaip buvo įgyvendinama tiesioginių išmokų sistema įvairiose valstybėse narėse. Aš pati esu iš Ispanijos ir matau jau realius e, šios sistemos vaisius. Na ir kai pasižiūrėjau jūsų pateiktą informaciją, įvairias lenteles, realiai pamačiau, kaip kiekviena valstybė narė e, skiriasi nuo kitos e, ir kaip buvo priderintos e, tos sistemos prie kiekvienos valstybės narės, jų vyriausybių pagalba, atsižvelginti tai, kokie sektoriai yra svarbiausi. Ir Dabar matyti realus poveikis, tačiau taip tiesa, be žaup tarsi matyti ir mažiau negu anksčiau. Na ir kalbant apie BŽUP reformą, tarsi buvo tikimasi, kad bus suteiktas didesnis toks teisinis patikimumas, kalbant apie duodamą paramą Tačiau be abejo e, situacija pasikeitė, ne viskas išliko taip pat kaip praeitie, buvo e, teikiama parama už žalinimą. Na ir taip, viskas tarsi suprantama, tačiau kalbant apie tos galutinius rezultatus, e, sistemos tarsi buvo pritaikytos šiek tiek konkretesniems poreikiams. Na ir kalbant apie naują reformą, BŽUP reformą, tiesioginės išmokas, nesu tikra, ar bus užtikrintas tas toks reikalingas teisėtumas, patikimumas, kuris yra būtinas mūsų visuomenėms, e, būtinas siekiant užtikrinti pajamas. Ir kalbant apie tą tokį gana didelį įvairovės e, mastą, e, turiu pasakyti, kad panašu į tai, jog mes dar neišsprendėme pagrindinių problemų. E, tai yra ūkininkavimo pelningumas ar gyvulin, gyvulininkystės pelningumas. Ir man atrodo, reikėtų e, aiškiai pasakyti, kad tos tiesioginės išmokos yra reikalingos, būtinos, tačiau mes gal ne visai sugebėjome įtikinti e, mūsų piliečius, kad tai yra būtina, kad tiesiog reikalingai gyvendinti tokią reformą. Na ir manau, kad visi tikimės gerų rezultatų. Taip pat buvo ir nemažai lūkesčių susijusių su aktyvaus ūkininkavimo savoka, aktyvaus ūkininko savoka. Tai yra tie ūkininkai, kurie kurtų darbo vietas, taip pat ir augintų maisto produktus ar juos gamintų. Na, o Ispanijoje situacija e, yra šiek tiek kitokia. Tai buvo labiau susijęta su pajamomis. Na ir jūs taip pat kalbėjote apie tai, kad pajamos negali būti kažkoks tai parametras, kalbant apie paramos e, struktūrizavimą ir. Na ir ta aktyvių ūkininkų savoka galbūt buvo ir šiek tiek pamiršta nesusilaukė pakankamai dėmesio ir būtent dėl to galbūt ir pajamos tarsi atsidūrė šešėlyje. Na, bent jau tokia situacija yra Ispanijoje. Vis dėlto manau, kad tikrai galima išspręsti susidariusias problemas ilguoju laikotarpiu, nes reikia kažkaip įvertinti ūkininkų pajamas, būsimas pajamas, jeigu jau ketiname suteikti jiems didesnės iš, išmokas. Ispanijoje taip pat yra taikomas regionalizacijos metodas. Ir dabar turime 50 skirtingų regionų, jų yra dvigubai daugiau negu numatė vyriausybė. Ir kalbant apie dabartinę situaciją, vis dėlto yra e, tam tikrų neiškumų, kurie lieka neišspręsti. Tačiau, man atrodo, kalbant apie tiesioginį išmokų sistemą, reikėtų tą sistemą palikti vis dėlto. E, tarsi trūksta to tokio teisinio aiškumo, teisėtumo susijusios su šia sistema, mm, ypač to trūksta ūkinė veikla vykdantiems asmenims, tad tikrai reikės labai esminių pasikeitimų nes, kaip jau minėjau, sistema yra kažkiek pritaikyta prie kiekvienos valstybės narės, tačiau vidaus rinkai, jos funkcionavimui tai nepadeda. Ponas Hausling. Ja, vielen Dank erstmal für die Präsentation. Ich denke. Ačiū labai už pristatymą. Na, taip, tai, jog valstybėse narėse yra taikomas skirtingos priemonės, tai yra tarsi trišalio dialogo rezultatas. Ir be abejo, mes taip pat turime prisimti tam tikrą atsakomybę. Na ir kalbant apie komisijos pasiūlymus, istorinės išmokas, jų pritaikymą. Um, naujose valstybėse narėse, prie senųjų valstybių narių. Yra mūsų, Europos parlamento narių darbo rezultatas ir buvo pritaikyta įvairiausių išimčių. Ir kalbant apie žalinimą, tai būtent jų pagydavimai buvo įgyvendinti. Kalbant apie pateiktus skaičius, dar reikia juos išsameu panalizuoti, pažiūrėti, ar e, viskas atitinka realybę. Tikrai e, nedrįšiu e, teikti, kad Europos žemės ūkio politika yra netokia sąžininga, kaip kad buvo prieš reformą. Be abejo, stengiamasi prisitaikyti prie naujausios situacijos, nes kalbant apie istorinės išmokas, jos buvo ribotos ilguoju laikotarpiu. Ir kalbant apie dabartinės išmokas, galbūt procesai nėra tokie greiti, tačiau kaltė dėl to, kad kažkas nebuvo įgyvendinta, turime prisimti patys. Na ir šiandien kažkokių išvadų daryti nenorėčiau. Tikrai nenorėčiau sakyti, kad Europa e, ir jos valstybės narės tolsta viena nuo kitos. Na ir kalbant apie 20-osius metus bei apie e, bendrą sistemą, manau, kad bus galima tęsti tuos procesus. Tačiau kalbant apie e, kitą reformų procesą, e, tikrai procesas nebus paprastas, bus įvairiausių pageidavimų ir Nežinau, ar to pačiu požiūriu bus galima vadovautis visose valstybėse narėse. Na ir pavyzdžiui, kalbant apie Vokietiją, ten skirtingose regionuose yra skirtingi įgyvendinimo procesai taikomi, pavyzdžiui, Bavarijoje. Tačiau kalbant apie tą regionalizaciją, galbūt tai yra visai geras dalykas. Dėkuoju, nenorėčiau e, riboti kalbėjimo laiko, e, nes netiek daug norinčių pasakyti, bet vis tiek stebėkite. Ponas Jar. Äh, Ačiū labai. Taip, tiesa. Mes visi kartu dalyvavome priimant šios teisės aktus. Ir aš taip pat e, tuomet pasisakiau apie galimus skirtumus Ir e, man atrodo, kad gana inovatyviai pasinaudojame visomis turimomis galimybėmis, bent jau man taip atrodo. Vis dėlto tas diversifikavimas e, atrodo tapo gana didelis. Nemažai kolegų šiandien jau kalbėjo apie įvairius elementus, kalbėjo apie tai, kad žemės ūkio politika yra gana skirtinga, tad kodėl turime lėšas siūsti Briuseliui, o tada Briuselis tas lėšas išdalyja valstybėms narėms. Galbūt galėtume turėti savo nuosavą žemės ūkio politiką kiekvienoje valstybėje narėje. Na ir be abejo visada kyla tas konfliktas tarp bendrumo ir tarp regioninių skirtumų. Ir kalbant apie pirmąjį ramstį, žalinimą, ir ten yra tam tikrų skirtumų. Na ir kalbant apie tą europinį bendrumą, apie pirmąjį ramstį bei apie lėšas, kurios atkeliauja iš ES kišenės. Na, o antrasis ramstis, jam buvo numatyta bendro finansavimo priemonė. Na ir be abejo, viskas tarsi šiek tiek susimaišė, atsirado įvairių skirtumų. Apibendrindamas galiu pasakyti, kad dabartinė situacija galbūt manęs ir netenkina, tačiau aš palaikau tuos bendrus teisės aktus. Manau, kad mes turime e, suremti pečius ir pasistengti pagerinti situaciją. Ir dar norėčiau užduoti klausimą komisijos atstovai. Ar jums atrodo, kad žemės ūkio politika tapo tokia labiau įvairi, skirtinga, ar kaip tik e, tokia jungtinė ir bendra? Dėkuoju, ponas Buda. Domnul președinte, mulțumesc foarte mult. Apreciez e, de asemenea poziția comisiei. Dėkuoju, gerbimas pirmininkė, labai labai ačiū Jums už pasisakymą, labai vertinu ir Jūsų poziciją ten, kad reikia laikytis valstybių, gerti valstybių narių poziciją dėl tiesioginių išmokų, bet e, ir komisija turi įsikišti tada, kai e, nustato e, nu, tam tikrų nukrypimų, tik tai tada. Aš nemanau, kad mano šalyje viskas yra gerai, bet dėl paukštienos sektoriaus, e, keulių gamybos sektorėje vyriausybė neprašė papildomų lėšų siektama užtikrinti gyvūnų gerovę. Žinau, kad kitose valstybėse narėse e, taip buvo, kad buvo prašoma tokių e, lėšų. Kitas dalykas. Žemės ūkio gamintojų grupė mano šalyje nori, nori išvežti e, savo užaugintus gyvulius į kitą valstybę narę, bet e, neatsirado, negalėjo su išvežti tų gyvulių, nes paaiškėjo, kad netitiko e, auginimo sąlygos jų gyvūnų gerovės standartų. Taigi norėjau, kad jūs sureaguotumėte į tai. Dabar ponas De Castro. E, non è e, il momento di fare dei bilanci. Ačiū. Labai, ponė pirmininkė. Na, galbūt dabar ir netinkamiausias momentas e, kažką nuspręsti ar nuteisti. Turiu pasakyti, kad tyrimas buvo įdomus ir ačiū komisijai už tai, kad sudaro galimybę mums įvertinti vykstančių procesų poveikį taip pat valstybių narių procesus. Ir man atrodo, buvo pasinaudota reikiamu lankstumu. Ir dabar situacija yra tokia, kad tai be abejo e, galima nukreipti nemažai kritikos strėlių. Vis dėlto, žvelgiant į šią politiką, taip tikrai yra nemažų skirtumų tarp valstybių narių. Ir mes taip pat turime prisimti e, tam tikrą atsakomybės dalį, juk tai buvo pirmoji reforma, kuri buvo atlikta e, ir su mūsų pagalba. Ir nors e, atsidūrime tokioje situacijoje, kurios galbūt ir nesitikėjome, norėčiau paklausti, kaip ką būtų galima konkrečiai padaryti, kaip būtų galima viską realistiškai įvertinti per keletą artimiausių mėnesių, nes aš net nebejoju, kad valstybės narės e, norės turėti daugiau informacijos apie susidariusią padėtį. Ir kai kurioms valstybėms narėms tokia sistema yra tinkama, jį veikia. Ir galbūt bus kalbama apie tą susietąją dalį ir bus kalbama apie tai, kad ją reikėtų padaryti neprivaloma, tačiau man atrodo, kad ji dar labiau iškraipys mm, žemės, bendrą žemės ūkio politiką, tad aš siūlyčiau tiesiog atlikti tokią laikotarpio vidurio peržiūrą, pabandyti įvertinti, ko, kokios klaidos buvo padarytos ir kaip būtų galima jas ištaisyti. Ačiū labai, panas Rovė, prašau. Ačiū pirmininkė, iš tikrųjų su įdomumu paklausiau jūsų pranešimą ir labai ačiū <clears throat> komisijos atstovui tikrai manau kad e, kadangi prasidėjo nauja e, išmokų sistema tai dar pakankamai e, mažai yra žinoma žmonėms arba ūkininkams bet kada jau valstybės daugmaž apsisprendė žinoma ta informacija ateis. iš tikrųjų skirtumas pakankamai didelis tarp šalių ir labai daug grupių net ir paskutinėje lentelėje matosi gal penkios šešios grupės ir dabar pasakyti reiškia kaip kurioje šalyje bus geresnis rezultatas kurioje blogesnis matyt labai sudėtinga. pakankamai na vienos šalys turbūt kiek aš žinau vat iš savo šalies vienos šalys daugiau rizikavo ir daugiau bandė pritaikyti e, reiškia e, naujų mechanizmų kitos šalys stengiasi na formaliai labai mažai pakeisti ir apsiginti arba pateikti reiškia savo išvadas. Ir pas aš norėčiau paklausti jūsų, reiškia, gal jūs galėtumėte įvardinti, kurios šalis geriausiai pritaikė mechanizmus, kurie buvo suteikti šalims narėms ir kurios šalis mažiausiai pasinaudojo arba paliko esamą sistemą. Pavyzdžiui, Lietuvoje, kiek žinau, atsisakyta buvo ekologiškumo vertinimo, e, atsisakyta praktiškai buvo paramos mažų ūkių, nors vidutinis ūkis yra apie penkiolika hektarų bet buvo formaliai pasiimta iki trisdešimt hektarų visiems vienodai tai e, e, aišku bus labai įdomu paskui e, matyti o kaip kokį gi rezultatą duos ir koks bus ūkių gyvybingumas europoje kadangi ir pačios išmokos yra skirtingos valstybėse. Pani posel Haibuš. Ponas Haibuš. Pone. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Anksčiau pasisakęs kalbėtojas kalbėjo apie sistemos socializavimą, taip pat apie žalinimą. Tačiau ar tikrai buvo atliktas toks pasikeitimas, juk tai buvo žemės ūkio reformos tikslas tačiau mums bent jau nepavyko sustarti dėl tokios labiau socialinės žemės ūkio politikos ar e, ekologiškos žemės ūkio politikos ir liko nemažai veiksmų laisvės. Nežinau, ar tai yra sveikintinas dalykas ar ne. Negalėčiau dabar to vertinti. Galbūt reikėtų palaukti, kol žemės ūkio reforma pilnai įsigalios ir be abejo Reikia pasistengti, kad būtų atlikta tikrai sąžininga, tinkama laiko tarp vidurio peržiūra, kad būtų įvertinta, kokios šalis buvo paveiktos, taip pat, kad būtų įvertinta, kas nutiko e, Europos žemės ūkio politikos tikslams, kada jie buvo pasiekti arba ne. Ir jeigu sąžiningai e, parengsime tą laikotarpio vidurio peržiūrą, tik tada galėsime pradėti E, naują politikos ciklą nuo 20 metų. Mums reikia iš naujo apibriežti, kokie yra mūsų e, troškimai, kokio žemės ūkio mes norime Europos Sąjungoje. Tik tada galėsime pasiekti užsibrieštų tikslų. Tad labai svarbu e, apibriežti ir kokio pobūdžio aplinkos norime, kokių darbo vietų kūrimo ir taip toliau. Ačiū. Mm, ponios ir ponai, labai sunku organizuoti diskusijas, jeigu jūs taip vėlai paprašote žodžio, ponia Maties, Maginės. Dėkoju, dėkoju Jums už pasisakymą. Aš negirdėjau pradžios, bet noriu pasakyti, kad Paulo de Castro yra teisus Manau, kad jūsų pasisakymas naudingas, jis parodo, kokia yra padėtis dabar, bet labai anksti dar kalbėti apie tai, ar pasiteisins tą naujų sistemą ar ne. Mano konkretus klausimas yra, ar žalimo priemonės tikrai bus naudingos ar ne. Ir kitas dalykas, ar e, galima kalbėti apie žalimą ir supaprastinimą. Dar vienas pastebėjimas, kai ką noriu pasiaiškinti, kiek valstybių narių iš 28 e, mokės iki 19 metų vienodas išmokas už hektarą e, pagal teritorijas ir pagal regionus. Ar, arba, arba, man įdomu konkrečiai bus išgirsti, kiek už hektarą bus mokama. Dabar ponas Bogovič. Trumpai. Manau, kad labai savalaikis šis pranešimas, šią ataskaitą ateityje taip pat turėtume konkrečiai pasižiūrėti į faktus, kad pamatytume, kaip sistema veikia. Bus taip pat labai įdomu pasižiūrėti, kas atsitiktų tik skaitė perspėjimai mm, pasitvirtins, aš kalbu apie ankstesnę prezentaciją. E, rizikos valdymas, transatlantinė partnerystė, tai yra labai svarbus dalykai. Ir galvojant apie e, būsimą sustarimą su JAV ir pokyčius žemės ūkio politikoje, galime sakyti, kad vis geriau matome, kokios skirtingos yra politikos priemonės ir kaip sudėtingai bus ūkininkams pasinaudoti tomis priemonėmis, kad jie galėtų konkuruoti su ją ūkininkais ir agresyvę ją politiką. Manau, kad svarbu šį aspektą stebėti, nes tai bus labai svarbu, kuriant toliau naujas politikos priemonės. Ačiū. O dabar ponas Andriu. Dėkuoju, gerbimas pirmininkė. E, norėčiau padėkoti e, komisijos atstovui už jo pasisakymą. E, mes turime priemonės, kartais tos priemonės nebe tokios aiškės yra, kai kalbame apie bendruosius tikslus. Ir mes turime galvoti, kaip yra įgyvenima reforma. Reikia galvoti apie tuos bendruosius tikslus. Ar mes turime bendrų tikslų žemės ūkio politikos srityje? Ar galime kalbėti apie ekonominius modelius, tam tikrus modelius? Ir reikia e, įsigilinti, kad mes galėtume e, suvokti, kokia E, bus mūsų ateitis. Reikia galvoti apie būsimą reformą, reikia galvoti apie mūsų prioritetus ir galbūt pradėti darbą galima dabar, nelaukti tarpinės e, peržiūros. Reikia galvoti apie tai, kokio tipo, ko mes norime, e, ž, ko norime žemės ūkija. Kaip pavyzdžiui kažkas kiek e, vystysi, vystysis. E, Man atrodo, kad mes e, turime galvoti apie bendrosios politikos struktūrą ir jos ateitį. Ir e, šiandien jūs pristatėte mums tam tikrų duomenų, kurie atsispindėjo e, lentelėse mes jau prisidėję esame prie tam tikrų procesų, bet dabar reikia galvoti apie politinę perspektyvą, apie tai, kokie yra didžiausi politiniai klausimai, kurie yra patys svarbiausi mūsų žemdirbiams ir tam tikroms teritorijoms. Dabar aš pats norėčiau tarti keletą žodžių. Mūsų žemės ūkis yra labai įvairus E, Europos pietuose yra vienaip, šiaurė kitaip, e, naujose valstybėse narėse senose e, padėtis skiriasi yra smulkių, didelių veikėjų ir dėl to mes norime, kad sistema būtų lanksti. Vaizdas yra tikrai labai įvairialypis kaip mozaika sakoma, kad kiekviena e, valstybė narė gyventina savo nuožiūrą e, žemės ūkio politiką, tačiau principai yra tvirtinami čia. Ar tai e, prieštarauja konkurencingumui? Nemanau, mes turime stebėti viską ir komisija turi taip pat sekti padėtį. Mes turime išlaikyti konkurencingumą, nes negalima lyginti alyvogių giraitę hektaro ir hektaro žemės, e, kuris skirta e, pieno gamybai. Taip pat nereikia tikėtis kažkokių stebuklų. Kitaip e, tariant, galima kelti klausimą, ar kažką galima daryti geriau. Kol kas nežinome, reikia viską įvertinti. Ir galiausiai e, reikia supaprastinti tai, kas laikoma žalinimo priemonėmis, nes yra daug neiškumų, žemdirbiai daug e, ko nesupranta. Mes turime bendrą žemės ūkio politiką, tai yra e, teisingesnė politika, bet galbūt kai ką reikia daryti kitaip. Aš manau, kad dabar tikrai viskas yra teisingiau. E, yra galbūt problema e, pernelyg didelių administracinių sąnaudų dėl žalimo priemonių, bet e, viskas paaiškės e, bėgant laiku. Dabar komisijos atstovus teiksiu žodį pasisakyti. E, kaip jį supratau, turėčiau kalbėti trumpai. Ačiū Jums už pasisakymus, ačiū už klausimus, kurie užduoti. E, e, taip pat ir už prieštaraujančius teiginius šiai politikai ir įvairoviai. Tik norėčiau pasakyti, kad tai, ką šiandien jums pristačiau, atspindi valstybių narių politinius sprendimus, kaip jos ketina įgyvendinti naują tiesioginių žmogų sistemą. Ir po metų, dviejų, trejų ar penkerių jau matysime šios politikos rezultatus. Ir tada žinosime, kaip konkrečiai gamintojai keis savo veiklą atsižvelgdami šią politiką. Taigi dėl rezultatų dar šiek tiek per anksti pateikti komentarus. Ir ši, šio tokios įvairovės mes tikėjomės. Uh, Ir šiame komitete tai buvo pasakyta, kai visą laiką, kai vedami nauji politikos tikslai, taip pat yra vidinė politika, kuri yra veiksmingesnė. Ir ta politika atspindi, kaip ir jūs, pirmininkė, sakėte, į tą įvairovę, produktų įvairovę, konkurencingumo įvairovę, e, valstybės pagalbos įvairovę o valstybės pagalbos pobūdis labai priklauso nuo vietos ir nuo regioninės situacijos. Nėra tokios viešos politikos, kuri būtų vienintelė ir tiktų visiems. Visą tai aišku, tačiau turime išnagrinėti tą įvairovę, turime ją išlaikyti. Turime apsaugoti, išlaikyti tą minimalų, mažiausią reguliavimo sistemą. Ir mes turime lankstumo, mes e, žinome, kaip galima įgyvendinti tą politiką. Tačiau ir šios politikos tikslas yra geresnis išteklių panaudojimas, maisto saugumas, teritorinė pusiausvyra ir visi šie tikslai yra bendri. O kaip jie pasiekiami, kaip šitos bendros priemonės įgyvendinamos, kad tikslai būtų pasiekti, tai e, visa tai turi būti pritaikoma vietos lygmeniu ir todėl valstybės narės turi lankstumo, kad galėtų pritaikyti tas priemonės prie situacijos konkrečioje vietovoje, kad būtų galima pasiekti politikos tikslus. Ir dar norėčiau pasakyti, kad ši įvairovė nebūtinai reiškia sudėtingumą. E, kai kalbame apie savanorišką susietąją paramą, tai e, jau einame su paprastinimo tikslu ir reikia rasti tinkamą pusiausvyrą, e, kaip įgyvendinti tikslus, kaip užtikrinti tinkamą valdyseną, kaip pasiekti su paprastinimo lygmenį, kuris yra labai būtinas ir viešosiams administracijoms ir ūkininkams. Keltas žodžių dėl e, interferencijų konferencijos dėl kišimosi, dėl komisijos kišimosi į valstybių narių sprendimų prieimimo tvarką. Dar norėčiau pasakyti, kad komisija neturi galiojimų nei patvirtinti, nei atmesti tų valstybių narių sprendimų, tik tai, e, kai, kai dėl tiesioginių išmokų. Ir jau, kaip sakiau, per paskutinius aštuonis mėnesius mes tengiamės padėti valstybėms narėms, kad jos galėtų tuos politikos sprendimus ar tą pasirinkimą politinių priemonių įdėkti į savo sistemą. Taigi galų gale sprendimus, pasirinkimus padarė pačios valstybės narės, pastelgdamo sumažinimo mechanizmą, mažų ūkininkų schemas, e, tiesioginių išmokų schemas. Visa tai e, yra valstybių narių rankose ir jos pačios yra atsakingos už tuos sprendimus, už tuos pasirinkimus, kuriuos padarė. O tose keliose skaidrėse aš tiesiog norėjau parodyti įvairovę ir taip pat e, norėjau parodyti žemės ūkio situacijos įvairovę valstybėse narise, tačiau po bendru BŽUP skėčių, e, nes yra bendros priemonės, bendri tikslai. Ir ir, ir turint galvoje tą bendrą sistemą, tą bendrą ramstį. Kolega iš Ispanijos kalbėjo apie aktyvų ūkininką. Ir tikrai e, šis klausimas yra labai sudėtingas, nes akivaizdu, kad dabar mes turime tą žinomą devintą straipsnį, Ir ši nuostata iš tikrųjų netinka politikos tikslo, kad tiesioginės išmokos būtų skiriamos tik tiems ūkininkams, kurie gamina žemės ūkio produkciją. Uh, nes kartais tai susiję, susiję ir su gamybos e, veikla, bet taip pat ir su žemės palaikymu, kad žemė būtų tinkamos būklės, kad vėliau būtų galima gaminti tą produkciją. Taigi nelabai ne, ne lengva susijęti tą tiesiogin, susijėtinį tiesioginės išmokas ir tiksliai atskirti, kada yra gaminama žemės ūkio produkcija, kada ne. Uh, ar yra geresnių ar prastesnių valstybių narių, ar jos geriau ar praščiau įgyvendina, tai galėčiau pasakyti, kad tiesiog toks yra valstybių narių pasirinkimas e, atsižvelgiant į nacionalinę regioninę situaciją, ar tikrai komisija negali to komentuoti. Nei, e, kokie, mes negalime komentuoti, kokia parama pagalba buvo teikiama nacionaliniu lygmeniu tiek. Bet kokiu atveju viskas priklauso nuo mokytojų rezultatų kokybė. E, Parašysiu jūsų prižiūrėti, analizuoti ir e, mums e, pristatyti informaciją apie padėtį tiesioginių išmokų srityje. Dėkoju Jums už Jūsų E, pasisakymą, o dabar kitas klausimas e, - dėrybų tarp ES ir Maroko karalystės rezultatai dėl geografinių nuorodų apsaugos rezultatų. Suteiksiu žodį poniai Monikai, Monik Parijat, kuri yra generalinio direktoriaus e, Žemės ūkio direktorato pavaduotoja. Ačiū, gerbimas pirmininkė. Aš su salės gale ten ir uh, liksiu tikriausiai. Manau, kad šiandien ryte Jūs, kai kalbėjote apie transatlantinę partnerystę, daug kas iš jūsų kalbėjo, kaip svarbu apsaugoti geografinės nuorodas. Tai yra įdomus klausimas ir man labai malonu jums pristatyti dėrybų rezultatus tarp komisijos e, ir Maroko dėl geografinių nuorodų apsaugos. E, e, susitarimas buvo parafuotas 16 dieną Berlyne per žalėją savaitę Maroko žemės ūkio ministras Kanuš ir mūsų komisaras Haugan parafavo susitarimą ir dabar bus 2005 metais taryba buvo suteikusi komisijai įgaliojimus vesti dėrybas ir dėrybos tarp ES ir Maroko e, pirmiausiai buvo susijusios de, de, su žemės ūkio produkcijos prekybos liberalizavimu. Paskui e, buvo baigtos darybos dėl to, 2012 metais spalį įsigaliojo susitarimai, o geografinių e, nuorodų klausimą jau po to galėjome pradėti svarstyti 2012 metų gruodį e, susitarimo straipsnis susitarime žemės ūkio yra numatytas dėl to, dėl tos darybų pradžios. Penki dėrybiniai susitikimai vyko tarp 12 metų gruodžio mėnesio ir lapkričio ar, lapkričio ar gruodžio praeitų metų. Galiu pasakyti, kad diskusijose daugiausiai per tuos dviejus metus kalbėjome apie e, įvairius klausimus, bet vienu metu buvome sustoję, nes iškilo nesuderinamų pozicijų dėl e, vaisių ir daržovių ir pomidorų, nes e, buvo kilę problemų dėl kainų. Taigi e, reikėjo išspręsti muitinės procedūrų problemas dėl šių produktų. Uh, ir taip pat buvo e, svarbu apskaičiuoti kainas ir e, e, marokiečiai, kol nebus spręstusios problemos, nesutiko darytis dėl geografinių nuostatų ir paskui mums liko labai nedaug laiko finalizuoti diskusijas, bet rezultatas darybų yra labai geras Europos Sąjungai. Sustarimas dėl geografinių nuorodų apsaugos leis mums apsaugoti maždaug 3,5 tūkstančio produktų ES ir e, kelis šimtus e, e, Maroko produktų, ketur, tiksliau 30, 14 žemės ūkio produktų ir 16 vyno. Neseniai mes e, esame pasirašę sutarimus su Gruzija ir Moldova. E, kalbant apie Maroką, mes e, galėsime užtikrinti, kad visos geografinės nuorodos bus apsaugotos be perinamojo laikotarpio, nereikės atskirai registruoti atskirų geografinių nuorodų tam, kad būtų galima užtikrinti apsaugą. Marokas gali pats savo vidinės procedūras taikyti e, registruodamas e, nuorodas, bet e, yra susitarta kad jeigu bus tokios, toks registravimas, tai Europos gamintojams nereikės mokėti jokių mokesčių už tą registravimą. Komisija Mišri parengs produktų sąrašą, geografinių nuorodų sąrašą. Ir taip pat norėčiau pasakyti Jums, kad sąrašas, kuris atsispindi sustarimo projekte, yra sąrašas kuris e, buvo sudarytas 13 metų sausio mėnesį, taigi atsirado naujų geografinių nuorodų, kurių nėra e, šiame sąraše ir per e, mišrios komisijos pirmosius sutikimus jau po pasirašymo, po parafavimo bus galima kalbėti apie tuos naujus produktus, naujas indikacijas. E, ir, e, kaip sakiau, yra e, numatyta neimti jokio mokesčio už registravimą geografinių nuorodų, yra susitarta dėl techninių dalykų Marokė, dėl to, kad būtų galima skatinti, populiarinti geografinės nuorodas, bus įgyvenamos tam tikros specialios programos abiejose pusėse, tiek Marokė, tiek Europos Sąjungoje Ir taip pat e, dvi šalys toliau bendradarbiaus derins veiksmus vykdamos dėrybas dėl kilmės ir geografinių nuorodų. E, per e, pasaulinės prekybos organizacijos dėrybas ar gyventinant Lisabono susitarimą dėl prekybos. Tai tiek apie šį susitarimą. Ši rinka, Maroko rinka yra labai svarbi mūsų gamintojams ir joje bus užtikrinta mūsų gamintojų apsauga. E, tai yra nesu Tunisu, Alžyru ir Libanu E, sieksime pasirašyti panašius sutarimus. E, manau, kad tai yra labai geras pavyzdys, precedentas ir ES norės e, dirbti toliau, norės įtvirtinti toliau geografinių ir kilmės nuorodų apsaugą. Pernai dėl pomidorų e, kainos buvo iškilę tam tikrų problemų, bet visos viskas darybos baigėsi sklandžiai. Mes šiuo metu rengėme sprendimo projektą, vieną pasirašymui, kitą e, susitarimo baigimui. Jūs esate gavę jau projektą ir esate išreiškę savo pritarimą kaip Europos parlamentas e, sprendimui baigti dėrybas per ateinančius mėnesius ir tiek. Ačiū Jums. Dziękujemy bardzo Pani Dyrektor. Labai ačiū. Ačiū mūsų viešniai. Norėčiau dabar e, pradėti diskusijas, jeigu kas nors turite klausimų. Tai yra svarbi, e, sudėtingas rytis. Maroko atveju e, viskas pavyko sklandžiai ir tikiuosi, kad vedant darybas su kitomis šalimis taip pat nebus problemų dėl geografinių e, nuorodų apsaugos, dėl darybų šioje srityje. Pirmiausiai norėsiu, e, norėčiau steikti žodį poniai Agilerai, paskui poniai Sandra. Prašom. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau paklausti komisijos atstovės dviejų konkrečių dalykų po jos pasisakymo ir po to, kai išgirdome informaciją. Susitarimas su Maroku, kai kas iš jį žiūri pozityviai, bet noriu pasakyti, kad mano regionui Andalūzijai tai nėra toks pozityvus dalykas, nes e, mes esame konkurentai dėl tam tikrų produktų Norėjau paklausti e, apie muitinės susitarimas, kaip yra skaičiuojama pomidorų kaina dabar. Dabar konkrečiai, kaip apskaičiuojama e, įvežamų pomidorų verdė, kaip tai atsispindi e, sustarime su Maroku, gal jūs nežinote dabar tiksliai, jeigu dabar nesakysite jokios problemos. Uh, Kitas dalykas. Dėl e, pomidorų. Yra įvairių e, veislių pomidorų. E, ar turite konkrečių duomenų? Pavyzdžiui, yra vinoginiai, kitokie pomidorai ir kokia dabar yra numatyta kaina. Aš klausiu jūsų konkrečiai apie pomidorus. Kitas klausimas. Jūs minėjote geografinės nuorodas, kurios yra įtrauktos į sąrašą ir kad e, tas sąrašas patvirtintas 13 metų sausio pradžioje. Ar teisingai supratau? Taip, bet jau praėjo dviejai metai. Taigi tas sąrašas nėra toks jau šviežias, praėjo daug laiko. Man atrodo, kad dėl to e, kils problemų. Du, dveji metai. Žinome, kad daug kas gali pasikeisti. Ir gali e, likti tam tikrų dalykų darybose, kurie bus neįspręsti e, iki galo. Jūs pati minėjote, kad kai kurie produktai nebus įtraukti į e, sąrašą. Aš norėjau daugiau informacijos apie tai. Ačiū. Dziękuję bardzo. Sądzę, że pierwsze pytanie to chyba trochę poza tematem, ale to już niech decyduje. Dziękuję. E, Pirmasis klausimas galbūt nesusijęs su mūsų aptarimu klausimu, bet viešinė nutars atsakyti ar ne dabar, ponė Sandra. Dėkoju už paaiškinimą, bet iš tikrųjų, kai komisija pas mus atvyksta paaiškinti mums apie savo darybas, apie prekybos sustarimus, nedaug ką mums paaiškina ati, paaiškina tie komisijos atstovai. Aš norėjau konkrečiai paklausyti dviejų dalykų. Pirmiausia, dėl e, pomidorų. Komisijos atstovė paaiškino e, kai ką, bet atrodo, kad dabar e, pasiekta yra pažangos derantis dėl geografinių nuorodų, dėl to, kad nusileista dėl pomidorų. Aš noriu pasakyti, kad Galicijoje, mano regione, auginamos yra E, įvairios e, daržovės, auginami pomidorai ir mes e, jaučiame pasiekmes kainos mažė, pirmiausiai pomidorų. Taigi norėčiau paklausti, ką jūs galite apie tai pasakyti. O kilmės nuorodų apsauga. Aš nelabai suprantu, kaip vyksta darybos ir kaip jūs kilmės nuorodas saugote ir ar tai bus pozityvu ar negatyvu ta apsauga, ar Tikrai mes nesuprantame, kas tai yra. Ponas Des. Ja, dank, Herr ačiū, ačiū pirmininkė. Ačiū komisijai. Norėtume konkretesnių duomenų. Ispanijos, Italijos tomato augintojai turi tam tikrų rūpešių ir reikia atliepti tai, kas jiems kelia susirūpinimą. Ir Suprantama, tai vienos iš stabilesnių šalių ir jeigu marokiečiai e, su mumis turi, dirbtų tinkamai, tai jeigu mes nesikeistume produktais, tai sakyčiau, kad jauni žmonės ateitų belstis į mūsų duris, todėl mums reikėtų užtikrinti, kad e, augintume tokias daržovės e, gamintume tokius produktus, kur, kuriais Europos rinka būtų suinteresuota. Ir tas, manyčiau, kad komisija tinkamai dirba, kad atsižvelg, būtų atsižvelgta į mūsų pačių gamintojų interesus. Daugiau niekas nenori pasisakyti, taigi suteiksiu žodį vėl mm, mūsų viešniai. Dėkoju pirmininkė. Kaip jūs sakėte, susitarimas yra dėl geografinių nuorodų apsaugos. Geografinės nuorodos yra mm, susijusios su e, kilme, saugoma kilme, su geografija kilmės. Tai yra apsauga intelektinės nusavybės teisių e, tam tikrą prasme ir JAV mūsų komisijos e, narys sakė, kad tos teisės, geografinės nuoros, tai yra e, intelektinių teisų apsauga žemės ūkio sityje. Tai yra susijęs su tam tikrais regionais ir geografinės e, nuorodos ar sūrio, vyno ar kitų žemės ūkio produktų srityje. Beveik visos geografinės nuorodos Europos Sąjungos e, bus e, Maroke saugomas. Tai reiškia, kad marokietiško vyno gamintojas negalės savo vyno vadinti Rioja. Ir e, e, bus užtikrinta apsauga, ko iki šiol nėra. Būtent prasmė ir tikslas to susirimo yra toks. Dėl pomidorų problemos. Tai yra kita problema, kuri nesusijusi su šiuo susitarimu. Diskusijos kurios yra vyko dėl uh, muitinės vertės pomidorų apskaičiavimo yra susiję su žemės ūkio bendraja politika, kur, pagal kurią yra nustatyta uh, tam tikri skaičiavimai, e, pagal tam tikrą bazinę importo, importuojamo produkto kainą ir e, su tam tikromis, e, grindžiama tam tikromis fiksuotomis išmokomis. Ir yra e, paskaičiavimai padaryti skirtingiems e, pomidorų, skirtingoms rūšims, veislėms. Vie, pavyzdžiui, viena kaina yra tradicinių apvalių pomidorų, kita mažų e, vyšninių pomidoriukų. Ji gali būti didesnė. E, Ir jeigu e, mažesnė kaina yra kuri mokama už vietoje išaugintus pomidorus negu įvežamus, tai yra numatyta tam tikra kompensacija. 61, e, 60, Yra nustatyta e, tam tikra kompensacija 6,1 euro 100 e, kg. Taigi norėjau dar kartą pasakyti, kad geografinių e, nuorodų apsaugos sustarimas yra visai kitas klausimas ir jeigu uh, deputatės, kurios klausė apie pomidorus, nori daugiau informacijos, aš e, kitame forma, <laughs> formate galiu pateikti jos daugiau. Labai ačiū Jums už e, informaciją. Galime jau baigti svarstyti šį klausimą. E, dėkoju Jums, kad apsilankėte pas mus. O dabar kitas klausimas – Europos strateginių investicijų fondas. Tai yra nepaprastai svarbus naujosios Europos komisijos projektas, e, kuris buvo parengtas gana greitai per trumpą laiką. Sausio mėnesį buvo tas projektas mums pristatytas – Komisija numato paskatinti investicijų programą, kuri savo ruoštų e, turėtų išjudinti augimą ir ekonomikos vystimasi. Ekonomikos ir biudžeto komitetai yra pagrindiniai komitetai užsimantis šiuo klausimu. pagal 54 straipsnį e, šie komitetai bendradarbiaus su transporto ir ITRE komitetais, taip pat ir su kitais komitetais pagal 53 plus taisyklę. Mes esame paprašę uh, mūsų paprašta parengti nuomonę šiuo klausimu. Kaip sakiau, tai yra e, labai svarbus, esminės svarbos investicijų planas pono Junkerio paskelbtas. Mes norime, kad žemės ūkis e, e, nepražūtų šioje programoje investicijų ir dabar suteiksiu žodį ponui Des. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ačiū labai, ačiū ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Noriu pasidžiaugti tuo, kad Žemės ūkio reikalų komitetas e, rengs nuomonę šiuo klausimu. Mano pranešimas jau beveik baigtas rinkti. Ten kalbama apie Junkerio planą, apie tai, kad labai svarbu užtikrinti tokias labiau tikslinės investicijas į žemės ūkį, į kaimo vietovės. Kalbama ir apie bendrąją žemės ūkio politiką. Bet tai tikrai viskas sudėliota savo vietose. Ir kalbant apie Europos strateginių investicijų fondą, jis gali prisidėti prie projektų gyvendinimo kaimo vietovėse. Labai svarbu, kad būtų kiek įmanoma mažiau biurokratijos, tačiau suprantu, kad galbūt tai yra tokios drambliukos svajonės, vis dėlto tikiuosi, kad bus galima e, to pasiekti. Uh, Aš taip pat manau, kad Junkerio planas gali prisidėti prie ekonominio augimo, darbo vietų kūrimo kaimo vietovėse. Tai yra papildoma priemonė, kuri gali tam padėti. Dabar kalbant apie inovacijas ir mokslinius tyrimus, tai yra svarbu kalbant apie tvarę kaimo plėtrą Europoje. Savo pranešime aš taip pat kalbėsiu apie mm, e, nepalankiamis sąlygomis e, dirbančius regionus, e, taip pat periferinius regionus. Bus pateikta apie 10-15 konkrečių pasiūlymų mano ataskaitoje. Darbas bus baigtas per keletą artimiausių dienų, tad e, be abejo pranešimas nebus labai ilgas, ten bus tiesiog išdėstyta esmė. O kalbant apie procedūrą, kovo 24 dieną yra numatytos diskusijos, pakeitimų pateikimo terminas yra kovo 25-26. Tačiau e, pranešimo rašinė versija jau bus parengta iki tol, tad turbūt būtų gerai, jeigu pakeitimai būtų pateikti anksčiau. Agrija balsuosime balandžio 16 dieną, e, biudžeto komitete balandžio 30 ir taip pat e, panašu į tai, kad tikrai yra dar pakankamai laiko. Tikiuosi, kad pavyks parinkti tinkamą poziciją ir ten aptarsime Junkerio planą bei tai, kaip jie atsižvelgia į žemės ūkį bei susijusias rytis. Ačiū labai. Dabar ponas Dasijas, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, pritariu pranešėjui, kad labai džiugu, jog komitetas rengia tokią stiprią, griežtą nuomonę ir kai buvo paminėti 315 milijardų eurų, kurie yra skirti investicijų planui, e, turbūt galima būtų pagalvoti, kad viskas tarsi yra tvarkoje, tačiau po pirmojo paskelbimo uh, kilo nemažai klausimų ir juos nebuvo atsakyta, nebuvo aišku, kaip konkrečiai bus įgyvendintas tas planas. Ir komisija neatsakė visus klausimus susijusius su privataus sektoriaus finansavimu. Uh, Ir turbūt ne, dauguma parlamentarų e, sulaukia įvairių paklausimų apie tai, iš kur komisija ketina paimti tas lėšas finansavimui, tačiau e, nemažiau svarbu užtikrinti, kad ir žemės ūkis gautų tinkamą dalį iš numatyto finansavimo, nemažiau svarbu užtikrinti ir, kaip minėjo pranešėjas, e, kad kaimo vietovės, taip pat labiausiai nutolusios vietovės, gautų reikalingą paramą Ir Europos investicijų banko vadovas Ekon komiteto posėdėje kalbėjo apie tai, kad labai svarbu užtikrinti, kad procesas nebūtų politizuotas. Ir aš tikrai galiu tam pritarpti, pritarti. Taip, kai kurie sprendimai turi būti politizuoti, tačiau kalbant apie šį investicijų paketą, apie jos siekius, uh, E, reikia nepamiršti ir tų valstybių narių, kurios nukentėjo nuo ekonominės krizės, būtent joms turi būti teikiamas prioritetas, tačiau ir būtent e, regionai esantis e, tose valstybėse narėse, kurie neproporcingai nukentėjo dėl investicijų įstygiaus, dėl darbo vietų trūkumo, tiesiog dėl galimybių trūkumo. Ir manau, kad mūsų komiteto rengiama nuomonė tikrai gali prisidėti šių procesų skatinimą. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū labai. Pane Makartį, prašau. Na ir jeigu jūs dalyvavote konkomiteto veikloje, turbūt puikiai suprantate, e, kaip funkcionuoja tas fondas. Ir turbūt išmanote e, ir privataus kapitalo klausimą, tai kaip jis bus įtrauktas į fondą, taip pat kokia dalis yra numatyta iš Europos investicijų banko. Dabar kitas kalbėtojas, ponas Sanė, prašau. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Tiesą pasakius, e, manau, kad atsakymai pateiktus klausimus e, bus adekvatus, kalbant apie tai, iš kur bus paimtos reikalingos lėšos. Dabar norėčiau dar atkreipti jūsų dėmesį į kitus klausimus. Aš kaip naujai išrinktas e, šešėlinis pranešėjas e, iš socialdemokratų frakcijos noriu kai ką pasakyti. Ir taip pat noriu prisijungti prie pono e, Dasio nuomonės. Taip, noriu patvirtinti, kad tikrai ketinu susikoncentruoti ties tais pagrindiniais elementais, kuriuos paminėjote. Taip, laiko tikrai nėra labai daug ir aš tikiuosi, kad e, stiprus, veiksmingas bendradarbiavimas e, bus užtikrintas, bent jau už savo pusės galiu tai pažadėti. Na ir mano frakcija e, tikrai yra pasiryžiusi padėti sformuluoti gana stiprią politinę žinę, kurią norime pasiūsti. Ir dabar norėčiau paliesti du klausimus. E, visų pirma, tas papildomumo klausimas. Tai reiškia, kad tie papildomi pinigai neturėtų kažko pakeisti. E, turi būti realus papildymas, kuris padėtų išspręsti visas egzistuojančias problemas. Ir sąryšyje su tuo norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tokias tradicinės rytis. Kaip e, ponas Dasis taip pat minėjo, tai yra, e, kokia svarbi yra kaimo plėtra, net jeigu kalbame apie e, energetinį efektyvumą, taip pat bendruomenės ir privačių investicijų sąryšį bei pusiausvyrą. Tai yra pagrindiniai elementai ties, kuriais koncentruojamės. Ir aš tikrai palaikau e, plėtrą, techninę plėtrą, išsilavinimo sritis. Tikrai reikia nepamiršti šių svarbių elementų. Kitas dalykas, mums reikia skaidrumo. Reikia skaidrumo visais įmanomais aspektais. Labai svarbu žinoti, iš kur bus paimtos lėšos, kaip jos bus išleistos. Tikrai būtina užtikrinti visišką skaidrumą. Ir suprantu, kad ir Europos parlamentui svarbu šie klausimai. Mums yra svarbi kova su korupcija. Ir kalbant apie E, vykdomus pažeidimus, nemažai jų yra maisto sektoriuje. Tikrai reikia susikoncentruoti ties tais probleminiais aspektais ir kartu su kolegomis iš socialistų frakcijos mes nebejotinai stengsimės e, užtikrinti, kad būtų e, darbas atliktas greitai, veiksmingai ir glaustai. Ačiū. Ačiū. E, žodis ponui Ferrand. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Visi žinome, kad ponas Junkeris puikiai išmano investicijas. Tačiau man kyla toks klausimas. Kas iš tiesų slepiasi už to strateginio 350 milijardų eurų plano? Man atrodo, kad Junkerio e, planas vargu ar padės žemės ūkiui tiek, kiek reikėtų. Ir man kyla paprastas klausimas, kodėl žemės ūkiui nebuvo skirta daugiau dėmesio, kodėl nebuvo skirta daugiau lėšų žemės ūkio srities plėtrai, kaip kad pavyzdžiui transporto ar naujų technologijų sritims. Pavyzdžiui, kalbant apie kilmės nuorodų svarbą, Tai yra aktuolus klausimas visai Europai. Kodėl mūsų neįkvėpė e, mūsų sėkmės istorija, pavyzdžiui, vyno sektoriuje. Na ir kalbant apie Junkerio planą, tikrai galima nemažai apie jį diskutuoti. Tačiau žemės ūkio sritis tikrai nesusilaukė pakankamai dėmesio, kalbant apie numatytas investicijas. Thank you. Ačiū. Na, e, reikia nepamiršti, kad turime ir BŽUP, ten yra numatytos lėšos, tačiau be abejo pritariu kai kuriams jūsų išsakytoms pastaboms. Reikia nepamiršti ir kitų ekonomikos sektorių, kurie yra svarbus. E, ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų apie šitą planą iš pradžių buvo labai garsiai šnekama, dabar šiek tiek ramiau šnekama aš esu optimistas ir labai norėčiau kad šitas planas tikrai būtų rimtas ir atsistotų ant savo kojų kada jau pradėsim kurti konkrečias priemones svarstyti ir e, iš tikrųjų ar tie tikslai kurių yra siekiama tai būtent ekonomikos augimas ir e, reiškia darbo vietų kūrimas ko europoje labai reikia o atskirose šalyse atskiruose regionuose ypatingai reikia ir manau, kad e, tikrai e, žemės ūkis e, tai yra tas rytis, kur gali kurti darbo vietas ir turi tą galimybę. Ir atskirose šalyse ypatingai yra palanku tiek mėsos, reiškia, gamybą vystyti, tiek kitas žemės ūkio šakas. Žiūrint į tai, kad Europoje pasaulyje žmonių pakankamai daugėja ir maisto produktų yra pakankamai trūkumas tai reiktų e, kalbėti apie tai kad tam plane atsirastų priemonės numatančios eksporto e, galimybių plėtrą kad e, europoje pagamintas geras e, maisto produktai galėtų būti eksportuojami į kitas šalis atrasti naujas rinkas tai tokiu būdu mes e, tikrai galėtumėm pakankamai daug europai sukurti gerų darbo vietų ir padidinti ir mokesčius ir kitą dalyką. iš kitos pusės manau kad tam plane turėtų irgi atsirasti vietos tai yra kaimo infrastruktūros tvarkymas. jeigu daugiabučių namų renovacija atskirose šalyse daugiau ar mažiau vyksta tai individualių namų kaime gyvenančių žmonių pagrinde yra individualūs namai pagalba renovuojant e, reiškia namus tai tikrai būtų labai ženkli paspirtis tiek kaime gyvenantiems žmonėms kurie verčiasi pagrinde žemės ūkiu tiek žinoma iš kitos pusės ir papildomos darbo vietos ir užimtumas pačioje europoje. na ir manau kad atskirose šalyse pakankamai galima dar vystyti žaliosios energijos gamybą biodujų gamybą ir kitų tai šitie projektai tikrai jeigu jie atrastų savo vietą naujajam plane aš manau kad prisidėtų ir patys ūkininkai ir privatus kapitalas žinoma kai kuriose vietose ir regionai ir nacionalinės valstybės ir labai būtų gerai kad e, tai būtų suteikta ir regionams galimybė perspektyvos kad regionai norėtų prisidėti kad darbo vietos būtų kuriamos ne tik tai iš viršaus bet iš apačios kaip poreikis. ačiū. Dziękuję pani poseł Martinez. Bardzo proszę. Thank you. Toliau, ponė Magnė. Ačiū, ponė pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Kalbant apie e, šių strateginių investicijų plano sėkmė, jie priklauso ir nuo valstybių narių. Ir kalbant apie pono Dasio pasisakymą, nesu visiškai tikra, ką jis turėjo omenyje. Manau, kad taip tikrai reikia investuoti į plačiuosi internetą kaimo vietovėse. Dauguma valstybių narių tai jau daro ir manau, kad tai nepakeis valstybių narių finansavimo. Taip pat mm, reikia pasakyti, kad būtent valstybės narės e, teikia pasiūlymus dėl projektų, juos įgyvendina ir net nežinau, kaip konkrečiai sąveikaus tos schemos juk negalime e, panaudoti šios schemos pakeisti BŽUP lėšoms, tai yra tarsi tam tikras papildomumas ir prieš e, matant galutinę ataskaitos versiją sunku kažką pasakyti, e, Nežinau, ar Žemės ūkio komitetas tikrai gali ženkliai prisidėti prie vykstančių diskusijų. Be abejo, Žemės ūkis ir kaimo vietovės tikrai nusipelna investicijų, tačiau turbūt pasakysite, kad reikia investuoti ir į kitus dalykus, pavyzdžiui, naujų kelių tiesimą. Tai yra itin naudinga valstybėms, yra daug įvairių didelių projektų, kurie tikrai nusipelna investicijų, nemažiau nei Žemės ūkis. Paskutinis norintis pasakyti, prašom. Dėkuoju. Manau, kad e, negalime e, kaimo teritorijose e, kažkokių izoliuotų projektų, investicijų remti. Reikia, kad projektas būtų susijęs su tam tikrais platesniais dalykais, pavyzdžiui, e, žemės ūkių, miškininkystė. Ir e, vargu ar atskirai izoliuotai gyvenant projektus būtų galima ką nors pasiekti. Tai yra susiję ir su teritorijų organizavimu. Dėl kaimo plėtros, dėl skaitmeninių dalykų buvo ką tik tai paminėtas skaitmenimas, kai kurios šalys – E, kaimo vietovėse yra išplėtoję technologijas, bet e, tik tai ten, kur gyvena daugiau gyventojų. Bet jeigu, pavyzdžiui, kalbėsime apie kalnuotas teritorijas, jeigu e, žmonės nebus įtraukti į skaitmeninę sritį, tai jie neturės tarsi ateities, rytoj jie nebegalės nieko. Reikia sutelki priemonės, skatinti ekonominės iniciatyvas, kad ES teritorijų vienybė būtų apsaugota, nes kažkas kažką turės, o kiti nebeturės prieigos prie nieko. Dėkoju, dabar ponas Des. Dėkoju, ačiū kolegoms už pasisakymus labai daug ką pasižymėjau ir trumpai apibendrinsiu diskusiją. E, kalbėta buvo apie finansavimą, bet ne e, mano tai darbas. Jeigu šis planas taps realybė, mes turime atstovauti ūkininkų kaimo teritorijų interesams. Ir manau, kad e, mums pavyks kartu su šešėlinės pranešėjais turėtume apsvarstyti šį klausimą pamiršau pasakyti tai anksčiau. Kalbėsime apie, kalbu apie pranešimą, apie rezoliucijas. Taip pat norėčiau pasakyti, jog investicijos į infrastruktūrą yra nepaprastai svarbios, kaip sakė ponė Maginės ir Dantan. E, spartusis internetas yra nepaprastai svarbus ekonominiam vystimus ir mes tai galėtume paminėti. bet e, mums gal nereikia pernelyg detalių priemonių, reikia bendrų tam tikrų reikalavimų dėl investicijų į ekonomiškai silpnus regionus. E, yra e, labai skirtinga padėtis regionuose, pavyzdžiui, kai kur nedarbas yra vos 2 procentai ir iš vis nėra, reikia uh, skirti paramą kitiems regionams, kur, pavyzdžiui, yra didelis jaunimo nedarbas. E, jeigu investuota bus į infrastruktūrą, atsiras geros sąlygos. Mano regionas po karo buvo vienas iš neturtingiausių. Uh, bet buvo investuojama į infrastruktūrą, mes pažengėme į priekį ir tapome Bavarija, Vokietijoje vienu iš pagrindinių regionų, viena iš pagrindinių žemių, nes prieš 40 metų politikai priėmė teisingus sprendimus ir norėčiau, kad tai būtų kituose Europos regionuose, kad žmonės pamatytų pozityvius e, rezultatus ekonomikos vystimosi. Pavyzdžiui, ūkininkai e, norėčiau padėkoti ir pirmininkui Sikerskiui, kuris suvaidino labai svarbu vaidmenį ir reikia užtikrinti, kad mes, ir užtikrino, kad mes galėtume dalyvauti diskusijose. Labai ačiū. Ponios ir ponai, mes dar kalbėsime apie šį planą kovo mėnesį. Jeigu turėsite dar papildomų minčių per tą laiką, tai kreipkitės į poną Des. Kaip sakiau, diskusijas esame kovo mėnesį, konkrečiai 23 dieną. O dabar kitas punktas, tai yra koordinatorių rekomendacijos. Jūs visi gavote elektroninį laišką, taip pat ir popierinį variantą turite, e, yra pateiktos mūsų rekomendacijos. Jeigu niekas nenori paprieštarauti, tai rekomenduoju jums patvirtintas rekomendacijas. Nematau, kad kas nors prieštarautų, tai yra kitas klausimas, kiti klausimai. Niekas atrodo nenori pasisakyti, tuomet noriu jūs informuoti, kad pirmadienį, kovo 23 dieną, 15 val. vyks kitas mūsų posėdis, taip pat ir antradienį kovo 24 tiek iš ryto, tiek po pietų. O visus darbos varkės klausimus išnagrinėjome. D. E, veterinarinių vaistų. E, šis klausimas nukeltas į kitą posėdį. Dėkuoju Jums už dalyvavimą. Pasimatysime po mėnesio bet iki to laiko dar reikės rimtai padirbėti. Ačiū, posėdis baigtas.